Gerbiami kolegos, tęsėme mūsų posėdį. Balsavimas šiandien ryte buvo matyt toks sudėtingas, kad kai kurie dar vis ilsisi. Tačiau nepaisant to, atvyko mūsų ankstesnė kolegė Pielo Katelį su moksleivių iš Italijos grupe. Sveikinu Jūs atvykusius į aplinkosaugos komiteto posėdį. Dabar nagrinėsime 12 darbo atvarkės punktą - sto veikla susijusi su aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetu. Ir šitas mokslinių ir technologinių galimybių, ši mokslinių ir technologinių galimybių vertinimo grupė šiandien bus atstovaujama dviejų jos narių, mūsų kolegų, ir jie mums pristatys, ką stoa gali padaryti ir ką ji daro tose sritise, už kurias yra atsakingas mūsų komitetas. Taigi iš karto suteiksiu žodį kolegoms, kurie padarys įžangą mūsų diskusijoms. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ta prima riunione per questo prima possibilità che ci viene data a noi membri dello STOA di illustrare. Šiemet tai bus pirmasis pasikeitimas nuomonėmis. Šiandien E, mes turime galimybę pirmą kartą būtent pasidalinti, pasikalbėti apie stoa grupės veiklą ir manau, kad mūsų bendradarbiavimas su jūsų komitetu vis tik turėtų būti dar labiau stiprinamas, nes mums reikia abipusio dialogo, mums reikia koordinuoti veiksmus. Yra labai daug įvairių projektų ir to negali priimti sprendimų vakume. E, šiai grupiai reikia jūsų patarimų, todėl aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs aplinkosaugos e, komitetas šiandien suteikėte galimybę mums su Jumis pasikalbėti. Aišku, stoa turi savo struktūrą. Niekas nevyksta savaime ir bet kaip. Gegužės, e, atsiprašau, kovo 20 dieną mūsų grupėje įvyko svarbus posėdis, kuriame mes balsavome ir mes priemėme atitinkamus sprendimus. Kartu su Viktorijo Prodi norėčiau priminti apie tuos sprendimus. Yra gerų žinių, nes populiariausias projektas buvo tvarus vandens tiekimas. Tai yra jūsų komiteto nario tabai pranešimas. Būtent jis sulaukė didžiausio palaikymo, didžiosios balsų daugumos. Toliau kitas svarbus projektas yra pono Rubiko sto pirmininko e, pranešimas dėl klimato kaitos ir su jie susijusiais pavojais žemės ūkiui. Žinome, kad 10 procentų visų dujų sudarančių šiltnamio dujas yra išskiriama per žemės ūkio veiklą. Taip pat kitos svarbios temos yra kartografija, astronomijos raida. O kolegė Dorel būtent ir pasisakė šiomis temomis. Norėčiau pabrėžti, ko, kokį svarbų vaidmenį vaidina astronomija. ES įmonėms. Čia reikia nepamiršti visų kosmoso tyrimo misijų, per tai mes gauname naujas žinias ir tai yra susijęs su įvairiais privalumais taip pat žemės ūkiui. Tai yra žemės ūkis gauna e, per tuos kosmoso tyrimus taip pat reikalingų mokslinių žinių. Taip pat svarbus klausimai yra transporto klausimai. Taip pat mes e, daug dėmesio skiriame naujoms energijos tiekimo formoms. Kalbame apie elektromobilius, apie naujosios kartos lengvuosius automobilius, kalbame apie kitokius automobilių variklius. Ir aišku, taip pat e, sprendžiame ir užimtumo klausimus. Mums taip pat yra labai svarbu kurti darbo vietas. Taigi, kaip matote, e, mūsų darbas susijęs su daug įdomių, aktualių temų ir mes norėtume kartu, dirbti kartu su parlamentarais. Tai yra, mes norime siekti, kad mokslininkai bendradarbiautų kiek įmanoma glaudžiau su parlamentarais, kad būtų glaudesni ryšiai tarp politikos ir mokslo. Dar norėčiau pristatyti keletą projektų. Pavyzdžiui, e, pažang, pažangieji elektros tinklai. Tai yra labai svarbus projektas, kalbant apie tvarumą. Ir tai taip pat yra susiję su tam tikromis paslaugomis, kurias galėtų siūlyti tinklų operatoriai, jie galėtų pasiūlyti pažangesnį e, paskirstimo tinklų valdymą. Na, o dabar suteiksiu žodį savo kolegai Prodi. Molto interessante. Ačiū, ponai, tikrai labai įdomus buvo jūsų pasisakymas, dabar ponui Prodžiui suteikiamas žodis. Ačiū, ponai pirmininkė. Man yra labai svarbu ir čia norėčiau pritarti ponui Tatarelai, kad mes atitinkamus pareiškimus pristatome aplinkosaugos komitete, nes uh, to veikla yra tiesiogiai su jos susijusius, to išvertus iš graikų kalbos reiškia kolona ir e, ta kolona arba ramstis yra labai svarbus mūsų darbui. Pone Skilakakė, ar jūs e, pritarėte tokiam vertimui? Klausė pirmininkas. Tai yra uh, Tas žodis reiškia, tiesą sakant, e, ne visiškai ramsti, tai yra e, tam, tikras, tam tikra konstrukcija, kuri naudojama e, šachtose. Kalbėtojas atsiprašo už neteisingą vertimą. Bet kokiu atveju tai yra susiję su statybomis. Tai yra statybomis statybinis elementas. Todėl būtų galima šią savoką susijęti ir su ramščiu tam tikrą prasme ir ją vartoti. Mes e, gyvename greitai besikeičiančioje visuomenėje kuri atveria mums įvairių naujų galimybių susijusių su naujų technologijų dėgymu ir taip pat tobulin, nuolat yra tobulinamos senos ir iki šiol gerai pažįstamos koncepcijos. Mes privalome galvoti nuolat apie ateitį, stengtis ją užsitikrinti, todėl iškyla klausimas, kaip mes turėtume pritaikyti savo turimas koncepcijas, kurias dabar taikome ir nuo kada reikia pradėti ieškoti alternatyvų. Pavyzdžiui, jeigu mums trūksta tam tikros patirties arba nesutarėme dėl turimų žinių, tuomet privalome stengtis atsisakyti tokių dalykų, kurie gali mums atnešti nepageidautinų pasiekmių. Ir taip turime elgtis dėl labai paprastos priežasties, kadangi mūsų žinios yra ribotos tačiau iškilus tam tikroms situacijoms privalome, kaip įmanoma, greičiau įgauti naujų žinių, kad galėtume siekti tolesnės pažangos atitinkamai e, ap įvertinti ir pasverti rizikos mastą kuris gali kilti dėl tam tikrų mūsų atliekamų veiksmų. Stoa būtent tą ir veikia ir būtent dėl šios priežasties mes esame čia. Ji parenka ir e, parengia reikalingas metodologijas tam, kad mes tiek mokslinių, tiek techninių, tiek politinių požiūrių galėtume siekti pažangos. Mes e, siekime būti naudingi visam parlamentui ir ieškoti konkrečių problemų sprendimų. Ponas Tatarela jau minėjo konkrečius projektus, kuriuos pradėjome įgyveninti ir pristatė mūsų būsimos veiklos planus. Svarbiausios temos yra energetika, žemės ūkis. Galėčiau taip pat pridurti dar vieną e, aspektą, primindamas mums visiems, kad e, gamtiniai ištekliai yra riboti. Būtina suvokti tą faktą ir e, to nepakankamumo, ribotumo pasiekmes. Mes e, e, savo kultūroje beveik e, niekuomet negalvojame apie tai, kad kokios nors iškasenos arba turimas turtas yra baigtinis. Prieš kelis šimtmečius žmonių pasaulyje buvo tik tai keli milijonai, jie naudojasi primityviais įrankiais, tuo tarpu dabar situacija kardinaliai pasikeitė ir mes gyvename tiek ribotų žinių ir tiek ribotų gamtinių išteklių kontekste. Mums reikalinga ne tik technologinė pažanga, tačiau tuo pačiu metu reikalingas ir saugumo pojūtis siekis užsitikrinti e, pakankamą gamtinių išteklių mastą ateičiai. Pagalvokime apie mūsų mobiliuosius telefonus. Kiekviena iš jų sudaro mažiausiai 30 sudėtinių dalių ir e, viename mobiliajame telefone yra maždaug trečdalis Mendelėvo lentelės cheminių elementų, kai kurie iš jų yra reti metalai arba kitos retos cheminės medžiagos. Mes kalbėjome jau apie elektros ir e, elektronikos e, atlikas kurios turėtų būti panaudojamos kaip antrinės žaliavos, privalome išmokti e, gyventi tokioje ribotų išteklių situacijoje ir nepamiršti to ribotumo arba baigtinumo e, visais gyvenimo atvejais ir kiekvieną akimirką. Ir čia e, to gali pasiūlyti įvairių sprendimų, pavyzdžiui, pasitelkus nano technologijas, e, kurios e, galima mums pasiūlyti tam tikrų medžiagų, statybinių ir kitokių, kurių niekaip kitaip negalima pakeisti alternatyvas ir egzistuojančios medžiagos bus pakeistos kitomis, pasitelkus pažangesias e, naujasias technologijas, turiuomenyje nano, iš nano dalelių pagamintas anglijas plošto struktūras, kur e, išgaunamos medžiagos atitinkančios pačius aukščiausius reikalavimus. pakalbėkime apie šiuolaikinę toksikologiją. Šios rytie taip pat pradedamos e, taikyti nanotehnologijos dalelės, kurių dydis sudaro vieną milijardinę milimetro dalį. Toksikologiniai aspektai jų E, atveju yra visiškai kitokio pobūdžio. Arba pakalbėkime apie lastelių membranas, per kurias gali prasiskverbti nanodalelytės. Būtent apie šias problemas būtina diskutuoti ir to e, tokias diskusijas jau pradeda. Taip pat e, būtų pateikti biotehnologijų, bioinžinerijos pavyzdžius. Šiame kontekste reikia taip pat paminėti etikos klausimus. Ypatingai kalbant apie biotehnologijos ir bioinžineriją. Kaip matote, šis susitikimas mums yra labai svarbus. Mums yra svarbu užsitikrinti, kad aplinkosaugos komitetas gali tikėti savo veikloje nemažos paramos iš sto, siekiant konkrečių klausimų sprendimo tam, kad tie sprendimai būtų paremti žiniomis ir apriektų kaip įmanoma daugiau sričių. Pirmininkas, ačiū ponui Prodžiui. Aš tikrai sveikinu šią diskusiją jokios abejonės niekam nekyla, kad stovo veikla mūsų komitetų yra labai svarbi, taip pat kaip ir kitiems komitetams, kuriems kyla sudėtingų klausimų, į kuriuos atsakymus gali pateikti stovo studijos ir e, taip padėti mums suformuoti savo nuomonės ir pozicijas. Vėl galime tik savęs klausti ir pakankamai ar nepakankamai pasinaudojame tos turimais pajėgumais ar laiku kreipiamės į sto prieš priimdami konkrečius sprendimus, prieš balsuodami tam, kad e, geriau suprastume, apie ką balsuojame, nes e, kai kurie chemijos, biologijos klausimai e, kolegoms nestudijausiems šių dalykų gali būti netaip lengvai suprantami. Būtent tams to ir yra reikalinga. Visi parlamentai turi panašių veikiančių tarnybų, didžiausia iš jų veikia turbūt JAV kongrese, nacionaliniuose parlamentuose taip pat. Todėl mes džiaugiamės, kad tuo šį darbą atlieka ir atsižvelgia į visų komiteto interesus savo veikloje. Dažniausiai užduodamas klausimas, ar pakanka stoa turimų išteklių ir dažniausiai sulaukiamas atsakymas yra ne. Dažnai yra diskutuojama, kokiamis sąlygomis remiantis turimais ištekliais to gali dirbti, ar laisvai, ar mažiau, ar šiek labiau ribotai ir kaip elgiamasi su atliekamų studijų rezultatais, ar, jo, ar jie yra viešinami, ar yra naudojami tik tai parlamento viduje. Aš labai sveikinu rizikos įvertinimo veiklą. Taip pat kažkada siūliau, kad mūsų komitetas bendrai pasvarstytų pačią rizikos savoką nes politikoje rizikos savoka yra šiek tiek kitokia nei mokslininkų srityje. Kolega Prodi kalbėjo apie atsargumo principą, kuriuo privalome vadovautis priimdami politinius sprendimus, tuo tarpu pramonė vadovaujasi šiek tiek kitokiu požiūriu. Būtų įdomu e, per e, šią kadenciją surenkti diskusiją e, apie rizikos vertinimą ir pasvastyti, kokiais kriterijais remiantis ta rizika yra vertinama. Kolega Tatarela paminėjo keletą temų - klimato kaitos poveikį žemės ūkiui arba atvirkščiai žemės ūkio indėlį arba įtaką klimato kaitai. Tai yra dvi to paties medalio pusės. Kalbant apie vandens ūkį, komisija turėtų kažkada pristatyti vandens ūkio strategiją ir e, tai turėtų mums suteikti papildomų duomenų. Komisija atstovauja kompetentingi asmenys. Pone Meji, jeigu pagėdauja, galėtų pasisakyti. Pasisakymas nėra privalomas. Ir e, jeigu tokio pagėdavimo nėra, tai kalbėti nėra būtina. Noriu kolegų paklausti, ar jie norėtų pasisakyti. Korin Lepaš, prašau. Monsieur le Président, je suis désolée, j'ai presque plus de voix. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, šiek tiek esu užkimusi, praradusi balsą. Manau, kad ši tema yra labai svarbi. Mes negalime dirbti savo darbo kaip europarlamentarai ir apibriežti viešąją politiką ir siekti rezultatų, jeigu mes neturėsime mokslinės informacijos ir technologinių galimybių įvertinimo. Viskas, ko mes turime siekti, tai yra gerinti sąlygas informacijos, žinių srityje ir tai kad mes gautumėm šią informaciją ir žinias mums yra be galo svarbu. Dabar grįšiu prie to, ką pasakė ponas Prodė apie atsargumo principą. Mane nustebino tai, kad šis principas, kad šio principu yra abejojama, kad jis yra kvestionuojamas. Nes kai kurie žmonės renkasi e, rizikos valdymo principą, o ne rizikos vertinimo principą. Ir šiuo požiūriu aš norėčiau atkreipti dėmesį aplinkosaugos agentūros ataskaitą parengtą prieš dešimt metų. Ten kalbama apie atsargumo principą ir ten visos tos kategorijos ir savokos yra puikiai paaiškintos. E, abejoti atsargumo principų, taip kaip aš įsivaizduoju, yra galbūt ir verta, nes jis labai atitrūkęs, nutolęs nuo mokslinio požiūrio. Ir taikančių principą tarsi, sus, tarsi susilaikoma nuo aktyvių veiksmų. Tačiau sargumo principas, kaip ponas Praudė sakė, reiškia e, rizikos, kurios negalima numatyti, užkirtimas kelio, kelio tokiai rizikai, kurios negalime numatyti. Ir jeigu yra kažkokių rizikų, pavojų, pirmiausia, reikia atlikti išsamesnius tyrimus, tuo ir pagrystas atsargumo principas. Tai yra tarsi varomoji jėga ir procesų spartintojas, o ne atvirkščiai stabdytojas. Visos mokslinės institucijos, kurios gali būti sutelktos, kad atsakytų į mūsų iškeltų klausimus, mums yra labai svarbios. Šiandienos diskusijose mes turėtumėm kelti klausimą, ar apskritai galime pateikti mums rūpimus klausimus, nes pirma problema yra pripažinti, kad vyksta moksliniai tyrimai tam tikromis e, temomis, tam tikrais klausimais, kurie gali atnešti ir visiškai priešingų negu, negu tikimasi rezultatų. Pavyzdžiui, genetiškai modifikuoti organizmai. Tiek aš norėjau šią temą pasisakyti ir dar kartą pakartosiu, Manau, kad mūsų komiteto darbui ši tema yra ypatingos svarbos. Ačiū. Dėkuoju, ponė Lepaš, linkiu Jums kuo greičiau pasveikti, nes turint, esant taip užkimus, tikriausiai nebus lengva šiandien vakare konferencijoje Paryžiuje. Matau, kad daugiau norinčių paklausti nėra, galbūt galėtumėte atsakyti į užduotus klausimus. Signor Prodi als erster. Ponas Prodi pirmas. Innanzitutto per quanto riguarda uh, eh, il, le, le ricerche eh, in Visų pirma, dėl jūsų pasakytos pastabos, dėl mokslinių tyrimų apskritai. Dažniausiai tie projektai atiduodami į išorę mes patys galbūt šiek tiek turime mokslinių žinių, tačiau turime nepalikti visko parlamento viduje, turime ieškoti gerų ekspertų už e, mūsų institucijos ribų. Ir čia aš kalbu ne tik apie Europą, bet ir apie tolimesnį užsienį. Kalbant apie išteklius, Aišku, mes turime atitinkamą personalą, kuris mums padeda ir gali pateikti reikiamus atsakymus. Manau, kad jeigu jūs paskaitytumėte sto publikacijas, tai pamatytumėt, kad jos yra tikrai labai išsamios. Eh, tai reiškia, kad mes galime remtis labai išsamiais dokumentais. Tai reiškia, kad tie dokumentai yra patikimi ir kita vertus mes sugebame reaguoti pakankamai greitai ir galime dėl to veikti ryštingai. Tai yra labai svarbu. Ir aišku, labai svarbu yra turėti galimybę pasitelkti kiek įmanoma geresnių ekspertų pagalbą, nes mes turime uh, veikti įtikinamai, mūsų sprendimai turi būti įtikinami. Man tai jau yra tikrai, lab, bent jau man tai yra labai svarbu ir manau, kad lygiai taip pat mano ir kiti mano kolegos iš sto grupės. Taigi, kalbant apie teisėkuros pasiūlymus, mes bandome remtis kiek įmanoma geresnėmis e, mokslinėmis žiniomis ir uh, E, kiek įmanoma geriausiais rizikos vertinimais. Taigi labai svarbu, kad mes galėtume labai tiksliai palyginti ir galėti pasirinkti tinkamą variantą iš įvairių alternatyvų. Nežinau, ar gal kolega dar ką nors daugiau gali pasakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau papildyti savo kolegą. Kolega Prodi jau minėjo, kad e, mūsų biudžeto lėšos šiais metais yra 850 tūkstančių eurų. Tai yra šiek tiek daugiau negu praėjusiais metais. Deja, buvo sunku suprasti tą skaičių. Aišku, tai nėra didelė suma, aišku, jos neužtenka siekiant įgyvendinti mūsų tikslus. Lėšos skirtos moksliniams tyrimams, jų visuomet trūksta, jas visuomet reikia didinti. Ir šiame kontekste tai yra lygiai taip pat svarbu. Taigi yra labai svarbu, kad E, stoja taptų ta priemonė, kurios būtent ir reikia mūsų mokslo pasauliui. Būtent e, mes dėl to labai stengiamės ir stengsimės kitame, skaičiuojant kitą biudžetą, pabandyti gauti daugiau lėšų. Kalbant apie to veiklą, reikia pasakyti, kad mes orientuojamės į aukštasias mokyklas ir universitetus ir kiekviename projekte dalyvauja po vieną komisijos atstovą. Taigi tie projektai kontroliuojami ir politinė prasme. Be to, jūs galite pasižiūrėti mūsų interneto puslapį ir tame interneto puslapyje, stoa interneto puslapyje, E, kad jis veiktų tas interneto puslapis, jam taip pat reikia atitinkamų lėšų, nes mes siekiame, kad tas interneto puslapis būtų viešai prieinamas, visiems prieinamas ir kad jis būtų gerai suprantamas vartotojams, kad jo galėtų naudotis ne tik smulkus, nedidelis mokslininkų burelis, bet ir platesnės visuomenės masės, pavyzdžiui, kad prie to interneto puslapio prieiga turėtų studentai ir panašiai. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. interneto puslapis, aišku, yra labai svarbus dalykas, kalbant apie šiandieninį mūsų gyvenimą ir kalbant apie ateitį. Taigi aš tikiuosi, kad jūsų interneto puslapis yra prieinamas visiems, o ne tik, ne tik mokslininkams. Jeigu kol kas yra jis prieinamas tik mokslininkams, tai mes turime kažką keisti, kad jis būtų prieinamas visiems. Taigi, uh, Aš padarysiu viską, kad mes galbūt pasitelkę jūsų pagalbą galėtume e, surenkti seminarą apie aplinkosaugos komiteto rizikos filosofiją, kad galėtume dvi valandas kokias paskirti šiai problemai ir padiskutuoti, kas yra ta rizikos filosofija mūsų veikloje. Na, o dabar norėčiau padėkoti už šią diskusiją, linkiu to e, sėkmės ir pereiname prie 13 darbo tvarkės punkto, tai yra pranešimas dėl teisės aktų priimtų siekiant išsaugoti biologinę įvairovę. mūsų pranešėja šio klausimu yra Ester Delange. Ji labai daug dirbo ties šiuo pranešimu ir suteiksiu jai dabar žodį, prašau. Yes, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ik, um... Pirmininkė. Sakyti, kad šiek tiek užtruko rengiant šį pranešimą ir įrašydama aš uh, dažnai prisimindavau savo tėvą, ne dėl to, kad jis e, yra biologas arba, arba paukščių žinovas, šis buvo vokiečių kalbos mokytas ir visą laiką tvirtina, kad e, darbą reikia e, daryti ilgai tam, kad padarytum jį teisingai. Pirmininkas reaguoja, tačiau yra ir kita patarlė, ką gali padaryti tuoj, niekad nedaryk rytoj. Tiesą sakant, pirminė pranešimo versija buvo žymiai ilgesnė, bet po to sekretariatas liepė sumažinti teksto apimtis per pusę, nes egzistuoja atitinkami reikalavimai rengiant pranešimus dėl jų dydžio. Taigi, daugiausiai pranešime kalbama apie europinį lygmenį, nors viena pastraipa skirta ir tarptautiniams tendencijoms, kurių nebuvo galima nutilėti. Tačiau turiu pabrėžti, kad daugiausiai dėmesio skiriama europiniam lygmeniui. Pagrindinės temos yra nusivylimas tuo, kad nepavyko gyveninti Natūro 2000 programos, taip pat e, mus liūdina tai, kad biologinė įvairovė mažėja ir norėčiau išgirsti kolegų nuomonę apie tai, kaip šį procesą sustabdyti. E, tai turėtų būti minimalus reikalavimas ir būtinybė, o, o po to jau reiktų galvoti, kaip situaciją pagerinti. Ir reikia pradėti dėkti tam tikras priemonės, korekcinės priemonės, reikia atitinkamo poveikio įvertinimo. Na ir trečias aspektas, varstant tokius tarptautinės svarbos klausimus, ES turi ir toliau aktyviai veikti tarptautinėje arenoje. O tai ta veikla turėtų remtis Europos komisijos atitinkamo komunikato ketvirtuoju punktu. Tačiau, kalbant apie mūsų veiksmus, tai nereikia dubliuoti pastangų, turint omenyje tuos veiksmus, kurie turi būti atliekami nacionaliniu lygmeniu, pavyzdžiui, gyvendinant Natūra 2000 programą. Ir nepaisant uh, sudėtingos situacijos ir e, kompetencijų pasiskirstimo aš pasistengiau, kad šiame prašyme neliktų nutilėtos tos pastangos, kurių nededa valstybės narės pakankamai siekiant gyveninti atitinkamas programinės nuostatas situacija taip pat skiriuose valstybėse yra pakankamai sudėtinga. Taip pat turiu pastebėti, kad man kaip politikai yra sudėtinga svarstyti tokius teisinio pobūdžio klausimus susijusius su Natūra 2000, nes egzistuoja e, skirtingos iš ankstinės nuostatos, teisinės nuostatos skiriasi valstybėse narėse, kuomet Natūra 2000 interpretuojama yra skirtingai skirtingų valstybių ne, teisminėse institucijose. Aš susipažinau su įvairaus pobūdžio teismo sprendimais, nutarimais, kuriuose reikalaujama įvairių įrodymų e, dėl biologinės įvairovės mažėjimo. Čia kalba eina apie e, svarbiausius teisinius principus, tame tarpe ir e, būtinybės pateikti įrodymus principą, priimant sprendimus ir e, tikrai buvau sukrėsta, kuomet konstatavau, kad ypatingai pasienio regionuose e, Natūra 2000 pasienio regionuose beveik nevyksta bendarbiavimas per sienas, pavyzdžiui, paimkime tokį e, pasienio regioną tarp Vokietijos, Belgijos ir Niderlandų, teoriškai ta teritorija turėjo būti e, vientisas Natūra 2000 regionas, tačiau skirų valstybių E, atskirose valstybėse veikiantis atsakingi asmenys už šios programos įgyvendinimą nebuvo netgi nei karto susitikę tarpusavyje, nors teoriškai jie turėtų bendradarbiauti. Kitos svarbiausios temos e, susijusios su biologinės įvairovės e, klausimo įtraukimu į E, kitose sritise priimamus politinius sprendimus, taip pat ir finansavimo klausimas bus pakankamai sudėtingas aptarti, turint omenyje būsimas diskusijas dėl e, kitos finansinės perspektyvos, Life Plus programai numatyta biudžetinė eilutė turėtų padidėti, tai yra vienintelis finansavimo padidinimas, tačiau e, ta dalis, kuria padidinamas finansavimas, padidinami asignavimai iš tikrųjų yra jokinga, mums reikia papildomų finansinių išteklių siekiant išlaikyti biologinę įvairovę, taip pat ir žemės ūkiui bei kitoms sritims. Tokiu būdu galėtume vienu šūviu nusauti e, du e, zuikius, nors vokiškai vietoj zuikių kalbama apie muses, o angliškai apie paukščius. Ir vietoj šūvio apie akmenį. Taigi daug kur dar mes galime pasitemti tarptautinio bendradarbiavimo kontekste ir kalbant apie kitus aspektus, kuriuos minėjau, todėl tikiuosi, kad Nagojos konferencijoje bus surinkta bendra diskusija ir e, nebus apsiribota vien tik tai aplinkos ministrų susitikimu ir jų diskusija. Tikėsime, kad diskutuojančių ratas bus platesnis. Na ir pabaigai e, šiek tiek džiugesnės informacijos dėl ekologinių aplinkosauginių paslaugų ir e, jų poveikio naujų darbo vietų kūrimui egzistuoja daug paslaugų šioje srityje, kurių negalima perkelti iš vieno regiono į kitą. Ir turime galvoti, e, susijęti tiek e, etinius ir e, ekonominius dalykus tarpusavį ir siekti, kad mūsų vykdomi ilgalaikiai projektai skirti biologiniai įvairoviai išsaugoti būtų rentabilus ir ekonominė prasme, todėl e, turint omenyje būtent ilgalaikiškumo aspektą reiktų numatyti įvairių subsidijų ir kompensacijų galimybę. Tokie būtų svarbiausi mano pranešimo aspektai. Aš tikiuosi, kad ir jums, mėly kolegos, šios temos yra labai svarbios ir Tikiuosi, kad jūs jau nekantraujate dabar įnešti savo indėlį biologinės įvairovės išsaugojimą. Ir aš stengsiuosi jūsų padedama šį labai ribotos apimties pranešimą padaryti kaip įmanoma išsamesnį pirmininkas. Dėkoju už jūsų pranešimą. Jūs skundėtės dėl griežtai riboto puslapio skaičiaus, tačiau aš matau, kad turinio prasme tikrai jūs palėtėte daugelį aspektų, kurie susiję su šia tema. Ir manau, kad tai yra puikus išeities taškas mūsų diskusijoms ir vėlesniam sprendimui, kurį turėsime priimti. Yra keletas kolegų norinčių pasisakyti. E, iš pradžių žodžius teiksiu Karin Kainbach. Dėkoju. Galėčiau daugeliu aspektų pritarti ponu Jo Lainin ir norėčiau visų pirma padėkoti kolegijai Delangen. Man atrodo, kad ji nagrinėdama tokią sudėtingą temą sugebėjo paliesti tiek daug dalykų tokia, tokioje ribotoje dokumento apimtyje. Mes turime netidėliodami spręsti biologinės įvairovės problemas ir galiu tik tai su gailėščiu pripažinti, e, pripažinti kad mūsų tikslai užsibrėžti iki 2010 metų buvo neįgyvendinti. Manau, kad labai svarbus dalykas ir norėčiau čia pradėti nuo kitų politikos ryčių yra tai, kad e, mes nepakankamai dėmesio skiriame biologiniai įvairoviai ir tai rodo, kad kitose politikos rytise ši tema visiškai neatsispindi. Norėčiau, pavyzdžiui, pateikti tam tikrus pavyzdžius. Tai yra tam tikras politikos rytis. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbėdame apie trans, transportą, apie infrastruktūrų politiką, taip pat kalbėtume apie, apie biologinės įvairovės išsaugojimą. Manau, kad jeigu mes e, gamtos rezervatus apribojame tik tam tikrose politikos rytise, tai tai taip pat kelia problemas. galėčiau dar pateikti keletą pasiūlymų dėl pakeitimų. Man atrodo, kad e, septintame punkte išvardinti tikslai mūsų turėtų netenkinti, mes turėtume siekti šiek tiek daugiau, o šeštaje, šeštame punkte jūs ir paminite e, daugiau tikslų. Dėl Dėl poveikio vertinimo aš jums pritariu, tačiau manau, kad mes kol kas negalime sauliaisti sugaišti dar, laik, dar daugiau laiko ir turėtume tokių poveikio vertinimų reikalauti tik tai tokiais atvejais, kai nėra tikslių duomenų. Ir jeigu tie duomenys nėra e, aktualizuoti, tokiu būdu mes galėtume greičiau dirbti ne visai pritariu jums dėl 15 punkto, kur jūs kalbate apie tai, kad sveikinate atitinkamą lankstumą. Man atrodo, kad lankstumas gali uh, reikšti kai kada regresą ir aš manau, kad ne visą laiką tas lankstumas yra gerai. Mes galime pasakyti, kad jis kai kada yra reikalingas, bet manau, kad mes šiek tiek čia kitaip turėtume formuluoti. Toliau kitas dalykas - užimtumo potencialo skatinimas. Aš čia jums pritariu, manau, kad mes čia turime kalbėti apie, apie ekonominės priemonės ne kaip mūsų veiklos apribojimą, bet kaip apie didelį potencialą, nes būtent kalbant apie biologinę įvairovę, čia atsiveria ateities darbo vietų potencialas ir manau, kad e, Čia mes galime kalbėti apie darbo vietas, kurios yra susijusios su tam tikrais regionais. Tai yra darbo vietas, kurios yra kuriamos vietose. Ir tai, kalbant apie sanglaudos politiką, e, taip pat vaidina labai svarbu vaidmenį. Toliau, kalbant apie finansavimą, man patiktų, jeigu mes sakytume, kad mes norėtume, kad biologinė įvairovė atsispindėtų ir kitose politikos rytise ir kad kitos politikos rytis numatytų paramą biologiniai įvairoviai, nes dabar mes susidurėme su tokia sistema, kuomet struktūriniuose fonduose yra lėšų skirtų biologiniai įvairoviai, tačiau atskiros valstybės narės jų nepanaudoja tiem su biologinė įvairovė susijusiam tikslams. Taigi mes šiuo metu neturime tiesioginės prieigos prie tų lėšų. Taigi tai galėtų būti tam tikra galimybė ateičiai. Taip pat man trūksta tam tikrų dalykų, aš pati esu Austrija. Ir aš norėčiau, kad čia šiame pranešime būtų kalbama ir apie genetiškai modifikuotus organizmus. Dar viena bendro pobūdžio pastaba e, mes turime kreipti ypatingą dėmesį į tai, kad diskutuojant dėl klimato kaitos ir dėl klimato apsaugos, e, mes negalime supriešinti klimato apsaugos ir biologinių rūšių apsaugos, nes mes žinome, kad e, klimato kaita kelia grėsmę kai kurioms biologiniams rūšims ir mes turime tai pabrėžti. E, mūsų frakcija uh, pateiks daug pakeitimų šiam dokumentui, bet dabar jau norėčiau padėkoti Jums už tikrai puikų darbą, kurį Jūs nudirbote. Ačiū. Dankeschön, Karin Karenbach. Dėkoju Karin Karenbach. Dabar paleisiu laikrodį, kad kiekvienas matytų, kiek ilgai jisai kalba. Toliau ponas Gelpandi. Uh, dank u wel, voorzitter. Um, laat ik beginnen met uh, de rapporteur bedanken voor het. Uh, eh, eh, Dėko. Ačiū pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai. Pranešime minimos iš tikrųjų pačios svarbiausios temos ir tai yra geras pagrindas tolesnėms diskusijoms. Gaila, kad pranešimo rašymas šiek tiek užtruko, tačiau taip jau yra. Tačiau tas faktas nereiškia, kad aš dabar visiškai galiu džiūgauti dėl pranešimo turinio, mano nuomonės turėtų būti papildytas. Dar kai kuriais aspektais pranešėjau minėjo, kad Pranešimo apimtis buvo ribota, tačiau galbūt dar rasime šiek tiek papildomai vietos ir man, aš pasigendu pranešime to uh, skubos būtinybės jausmo. Prisiminkime, kas vyko prieš uh, kelias savaitės su e, BP įmonės e, naftos platformos avarija Meksikos įlankoje su e, kitais karštlygiškais veiksmais, ieškant gamtinių išteklių Kanadoje ir kitur. Aš prisimenu Bilą Clintoną, kuris diskutuodamas su prezidentu Bušu teigia, kad ekonomika yra elgesi kvailai. Ir kai mes diskutuojame apie biologinį įvairovę, tai turime prisiminti tokio pobūdžio diskusijas. Biologinės įvairovės atsigavimas bus įmanomas tik taip pavertus biologinę įvairovę pasaulinės ekonomikos dalimi. Aš dabar norėčiau pakalbėti įvairiais klausimais Natura 2000, paukščių direktyva, klimato kaita. Jau girdėjome paaiškinimus atitinkamų žodžių, jie buvo pristatyti išsamei, tačiau pasigendu čia vieno dalyko. Mes turime pabrėžti, kad Natūra 2000 vis tik buvo sėkminga programa e, užtikrinant gamtos apsaugą ir mes pasiekėme puikių rezultatų. Norėčiau pakviesti jūs kitą savaitę į parlamente rengiamą fotografijų parodą, kuri, kurios tema bus laukiniai stebuklai Wild Wonders. Ir jūs e, pamatysite tikrai puikių vaizdų. Komisija pabrėžia, kad kai kurios valstybės nepakankamai išnaudoja Natūra 2000 teikiamų galimybių, nepakankamai gyvenino Natūra 2000 programos nuostatas, tačiau tai yra ne programos kalti, o būtent valstybių narių. Dabar noriu grįžti prie pranešimo. Pranešėja ragina komisiją būsimoje strategijoje daugiau dėmesio skirti ekosistemų apkrovimui. O tai reiškia, kad ekosistemų padėtis tik tai dar labiau pablogės. Manau, kad tą apkrovimą reiktų kaip tik mažinti, taigi reiktų elgtis atvirkščiai, galbūt pranešė galėtų tai paaiškinti. Taip pat biologinės vairovės e, klausimo įtraukimas į e, kitas politikos rytis, tai yra raktas į sėkmę, ypatingai žemės, ūkio, žuvininkistės politiko. Jau pirmininkai matau, kad laikote ranką ant skambučio mygtuko. Buvo paskelbta mokslinė studija apie žemės ūkio įtaką e, ir žemės ūkio veiklos pasiekmes biologiniai įvairoviai. Ir žemės ūkis yra pagrindinis kaltininkas, taip pat kaip ir žuvininkystės politika. Tai yra pačios silpniausios grandys Europoje. Mes galime visiškai e, išnaikinti žuvų išteklius Europoje. Todėl čia siūlomi reikalavimai šioje srityje turėtų būti griežtesni. Dėl finansavimo mes turėtume pasirinkti kritiškesnį požiūrį į Europoje teikiamas subsidijas, kurios daro neigiamą įtaką biologiniai įvairoviai. Tokias subsidijas reiktų panaikinti. Mums reikia ir toliau vykdyti bendrosios žemės ūkio politikos reformą. Žemės ūkio subsidijos bendrai kalbant turės mažėti, parama turės mažėti, tačiau tai nereiškia, kad mes tų pinigų negalėtume panaudoti geresniems veiksmams, išsaugojant biologinę įvairovę, ją išlaikant ir atstatant. Šiandien e, biologinės įvairovės klausimai sprendžiami tose regionuose, kur daugiausiai teikiama paramos žemės ūkiui. Dėl tartautinių aspektų, dėl Nagojos e, rezoliucijos e, nenorėčiau daug kalbėti. Mes turėtume užimti žymiai griežtesnę poziciją trečiųjų šalių atžvilgių, ES turėdama 500 milijonų vartotojų, kurie tikrai nėra skurdžiausi, yra ekonomiškai pajėgiausias regionas pasaulyje. Mes turėtume pasinaudoti savo turimą ekonominę galę, išsakydami kritiškesnį požiūrį dėl biologinės įvairovės situacijos pasaulyje. Taip pat norėčiau pasiūlyti dar vieną pakeitimą dėl uh, E, tarptautinio taptautinės diskusijos biologinės vėrovės tema tokios, kuri vyko ir vyksta klimato kaitos tema. Mums svarbu surinkti pakankamai duomenų, kuriais remdamėsi galėtume priimti sprendimus. Vakar kalbėjome apie tą bazinę liniją, tai yra jau pirmas svarbus žingsnis, tačiau mums reikia rimtos tarptautinės diskusijos, rimto formo. Ačiū. Pirmkas, ačiū labai, žinau, kaip jums šie klausimai smarkiai rūpi ir kitą savaitę e, Europos parlamente vyks paroda apie gamtos stebuklus. Satrimbelė dabar. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėjau pabrėžti, kad e, Tai yra labai svarbus indėlis į bendrą veiklą. Ir šis pranešimas leidžia atkreipti dėmesį į šią temą ir taip pasitelkti būtinus išteklius, stengiantis išsaugoti bloginę vairovę tiek Europoje, Europoje, tiek visame pasaulyje. Dėl to noriu padėkoti pranešėjai už jos nuveiktą darbą. Jis iškėlė labai svarbius fundamentalius klausimus, kaip reikėtų siekti išsaugoti biologinį įvairovę ir pabrėžė būtinybę, kad biologinės įvairovės klausimų būtų įtraukti, integruoti į kitas ES politikos rytis. Mano manimu, šis pranešimas suteikia parlamentui galimybę užimti stipresnę poziciją remiančią biologinę įvairovę. Ir Nagojoje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje šiuo metu pabaigoje labai aiškiai išsakyti savo poziciją. Kai svarstome biologinės įvairovės problemą, čia negali būti nuomonių išsiskirimo. Mums reikia naujos ekonomikos vystimo strategijos, kuri padėtų siekti biologinės įvairovės tikslų. Turiu keletą pastabų. Pirmiausia, mums reikia remti Natūra 2000 teisės aktus ir paukščių direktyvos bei gamtinių arealų direktyvos tikslus. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į tai, jog ypatingai svarbu užtikrinti biologinės sąlygas ir europinį finansavimą. Tai svarbu ir žvangystės politikai, ir transporto, ir sanglogos politikai. Mums reikia nuoseklumo tarp reglamentų ir vykdomų politikos skripčių. O čia mums dar trūksta, mes neturime direktyvos dėl sausumos ir dėl svetimų rūšių. Taip pat reikia griežtesnių teisės aktų dėl miškininkystės ūkio valdymo. Visi pritarėme tam, kad žmonijos ateitis yra susijusi su biologinės įvairovės išsaugojimu. Nepaisant to, ateityje būtų verta prisiminti tai, ką mes darome dabar, kad tai, kad, ką darome dabar, turi poveikį mūsų visų ateičiai. 70 procentų žmonių e, pasaulyje gyvena kaimo vietovėse. 1,6 milijardai žmonių priklauso nuo miškininkystės produktų ir tik taip jie gali išgyventi. Taip pat noriu pasinaudoti galimybę ir išsakyti apgalėstavimą, kad 2010 m. ES strategija nepakankamai atsižvelgia į biologinės įvairovės nikimą ir į poreikį su tuo reiškiniu kovoti. Strategijoje turime užkirsti kelią biologinės įvairovės nikimui, čia būtini skubus veiksmai. Jeigu pasižiūrėtum į aštuntą pranešimo punktą, Mūsų ekonomika ir mūsų visų gyvybė priklauso nuo biologinės įvairovės, dėl to būtina ir politinė valia ir reikiami ištekliai. Tačiau čia turiu abejonių. Manau, kad mums būtina atlikti skubą poveikio vertinimą ir įgyvendinamumo vertinimą prieš priemam sprendimus dėl tikslų. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjai poniai Delankų už jos pranešimą, kokybišką pranešimą ir taip pat noriu pasakyti, kad pateiksime keletą pakeitimų, nu, norėdami sustiprinti šio pranešimo vertę. Ačiū. Elisa Ferreira. Elisa Ferreira. Alors, uh, tai tuomet Ores de Rossi. Sì, grazie Presidente. Anche qui stiamo affrontando un tema che... Ačiū pirmininkė. Čia mes vėl nagrinėjame temą, kurioje būtinas bendras sudarimas, konsensusas, biologinė įvairovė, natūra, e, e, gamta, rūšių išsaugojimas, flora ir fauna, mes visi su tuo sutinkame. Tačiau, kai rengiami tokie dokumentai, mes esame linkę perdėti dalykus ir kartais surašyti tokius faktus, tokius pareiškimus, kurie prieštrauja vieni kitiems. Čia yra parašyta, kad būtina sustabdyti biologinės įvairovės nikimą. Tačiau iš esmės tai reiškia, kad mes bandome sustabdyti evoliuciją, nes įvairovės, ma, įvairovės nikimo stabdymas reiškia, kad mes stabdome bet kokius galimus pokyčius. Tai reiškia, kad mes tarsi liksime akmens am. Jeigu tai būtum elgėsi anksčiau, tai akmens amžiuje mes tebe gyventėm akmens amžiuje ir aplinkui tebe vaikščiotų uh, E, dinozaurai, o kalbant rimtai mes negalime sustabdyti biologinės įvairovės nikimą. Rūšis visą laiką kito, kai kurios išnyko nuo Žemės paviršiaus, o vietoj jų atsirado naujos rūšis. Tokia yra Žemės istorija. Mes negalime sustabdyti biologinės įvairovės nikimo, čia yra beprotybė. Taip pat čia yra parašyta šioje ataskaitoje pranešime, kad neturime pakankamai duomenų ar informacijos. O kai gauname duomenis, apie biologinę įvairovę, mes matome, kiek tų rūšių išnyksta kiekvienais metais. Tai kiekgi mes tų duomenų turime, mes dalį jų turime ir galime iš to daryti tas, tuos duomenys. Ir kartais esamus duomenys panaudojame negatyviai. Kai kurios šalis, kai kurios asociacijos, vietos agentūros pateikia įvairius duomenys ir tos, tie duomenys ne visada yra e, tikslus. Turime duomenų, kad nykstančių rūšių skaičius tarsi sumažėjo, o invazinės svetimus rūšis, tropinės rūšis tarsi jų didėja. Aš manau, kad reikia nustoti apie tai kalbėti. Kalbam apie naujus, naujas jūrų rūšis, apie dumblius, žuvis. Kai buvo atidarytas Sueco kanalas, atsirado naujų rūšių Kągi mes galime padaryti? Sustabdyti tokių rušių vystimosi procesą? Dar vienas dalykas. Pranešime sakoma, kad klimato kaita, jeigu įtrauksime klimato kaitos klausimus čia, kad jis gali turėti poveikį biologinės įvairovės kitimui. Akivaizdu, jeigu temperatūros keičiasi, natūraliai ar ne, tuomet ir rūšys, kurios gyvena, adaptuosis, prisitaikys prie pakitusių temperatūrų. Mes pradėjome uh, egzistuoti ledynmetyje Afrikoje, paskui persikėlėme į kitas žemynų dalis ir priklausomai nuo ledynų, nuo klimato kaitos keitėsi žmonijos gyvenamosios vietos. Aš nemanau, kad Europos parlamentas turi pakankamai galios sustabdyti klimato kaitą arba biologinės įvairovės kitimą. Taip mes privalome apsaugoti biologinę įvairovę, apsaugoti rūšis, tačiau čia norėčiau išreikšti ir tam tikrą įspėjimą. Mes kalbame ir apie žuvininkystės alternatyvas, apie tvarias akvakultūrų alternatyvas. Tačiau akvakultūros sukėlė didelių problemų ir sukėlė didžiulės žalos biologiniai vairoviai. Pietų Amerikos, Pietų Amerikos e, gėla vandenės žuvis, tam tikra rušis, jos įsiveisė Europos vandenyse ir nuo to nukentėjo vietos rūšis. Ir čia mes matome biologinės įvairovės nikimo pavyzdžių. Turime labai atsargiai elgti su akvakultūromis, nes rūšis tam tikros gali pabėgti iš tų teritorijų, kuriuose auginamos ir įsiveisti kitose vandens telkiniuose. Pateiksiu pavyzdžių, kad kartais atsargumas gali viršyti tam tikras ribas ir atrešti Dabar mes nebegalime medžioti kormoranų, nes jie buvo ties išnykimo riba. Dabar juos galima medžioti. Dabar dar jų negalima vis medžioti ir jie visiškai naikina gamtą aplink po upę, nes jie suryja kilog... kilogramais žuvų per dieną ir 10 tūkstančių kormoranų labai nedėlėje teritorijoje yra įsiveisę ir šiais metais sukėlė labai daug žalau, žalos. Šiaurės ar, ar, Italijoje turime paukščių, kurie yra apnikę alyvmedžių geraitės ir suryja penkis kartus daugiau alyvų, alyvogių negu yra paukščio svoris. Taigi pernelik didelis saugojimas tam tikrų rūšių gali sukelti ir labai didelės e, žalos, nes sukelia biologinės įvairovės nikimą kitose srityse. Dėkoju ponui Derosi, tai buvo aiškus prieštaravimas. Nežinau, kaip viskas atrodė akmens amžiuje. Tikriausiai tuo metu buvo vis tik daugiau įvairių rūšių negu dabar. Čia reiktų dar pasidomėti, kaip buvo akmens amžiuje. Kalbėtojų sąrašą jau norėčiau baigti, nes kitaip mes labai vėluosime. Dabar suteiksiu žodį Peter Vandal. Dėkoju. Nenorėčiau grįžti į akmens amžių, ir taip yra pakankamai bloga ta situacija, kurią mes dabar išgyvename 2010 metais. Mes e, kalbame apie biologinės įvairovės metus, bet šie metai kaip tik yra tie metai, kai biologinė įvairovė kyla didžiulė grėsmė. Biologinė įvairovė mums, mūsų gyvenime, šitai žemiai, mums žmonėms yra neišvengiamas dalykas, ji yra būtina ir visiems gyvūnams kolegės pranešimas mane nustebino malone prasme, nes jis yra labai žalias, tai man labai patiko toks ekologinis. Bet manau, kad šita prasme, būtent žaliosios politikos ekologijos prasme, ji turi būti dar griežtesnė. Taigi pateiksiu keletą pasiūlymų. 32 punktas. Čia pranešėja kalba apie tai, kad valstybės narės turi geriau pasinaudoti esamais fondais, siekdamos išsaugoti biologinę įvairovę. Aš galiu tam pritarti, tačiau man atrodo, kad čia formuluotė yra labai draugiška. Mes turime kalbėti apie subsidiarumo principą Europoje. Taigi čia būtent valstybės narės turi kažką nuveikti. Todėl manau, kad mes čia dėl šio punkto teiksime savo pakeitimą. Toliau kitas klausimas. Aš norėčiau kai ko paklausti dėl 12 puslapio. Čia yra išvardintos ke keturios komisijos siūlomos alte alternatyvos. Iš tiesų, aš perskaičiau, išklausiau, ką pasakė pranešė, tačiau nelabai supratau, ko tuo siekiama. Man atrodo, man susidarė įspūdis, kad pranešėja palaikytų ketvirtąją alternatyvą. Taigi norėčiau paklausti, ar aš teisingai supratau, jeigu, jeigu jūs esate ne už ketvirtą alternatyvą, tai tuomet aš teiksiu pakeitimą, nes manau, kad šiuo atveju mes turime rinktis būtent tą ketvirtąjį variantą. E, ir norėčiau, kad jūs aiškiai suformuluotumėte tą, tą už ką jūs pasisakėte šiame pranešime. Norėčiau aiškių formuluočių. Dėkoju. Aiškiai suformuluoti ketvirto varianto palaikymą. Vokiškai atrodo, tai buvo suformuota pakankamai aiškiai. Nežinau, kodėl olandų kalba tai nuskambėjo netaip aiškiai. Kris Deivis. Ačiū, po dešimt minučių turėsiu e, išeiti į Palestinos delegaciją. Prieš tūkstantį metų buvo žymiai daugiau žuvų sugaunama e, Didžiojo Britanijoje iš įvairių labai primityvių lavelių, negu dabar moderniais laivais yra sugaunama. Tai yra puikus pavyzdys, kaip mes prarandame biologinę įvairovę ir kokios tai turi ekonominės e, pasiekmes žuvininkystė patiria e, didžiulius nuostolius, e, ištekliai labai mažėja. Ir mūsų jūrose galėtų veistis žymiai daugiau žuvų, negu dabar dėja yra. Aš vėliau grįšiu prie šio klausimo. Ekonominė darbo tvarkė yra svarbi nes mes turime įtikinti savo ministrus dėl tam tikrų reformų reikalingumo. Bet čia yra tam tikras ir religinis, ir, ir filosofinis e, požiūris, nes mes tarsi žudome ir naikiname Dievo tvarinius. Mes turime e, saugoti gyvonijos ir augminijos pasaulį. Kaip galėtumėm užkisti tam kelią. Vienas dalykas yra reglamentavimas. Galime reguliuoti tai variai, galime, pavyzdžiui, riboti pesticidų naudojimą, kurie žudo gyvybės. Galime reguliuoti reikalaudami iš ūkininkų palikti tam tikras savo žemės e, nedirbamas, kad būtų galima išsaugoti biologinį įvairovę. Reglamentavimas, reguliavimas yra geras dalykas tačiau tuo pačiu mes ir verčiame žmonės daugelį atvejų daryti tai, ko jie nenori daryti. Ir bandome kompensuoti tuomet skirdami uh, tam pinigų, tai yra tarsi paperkame žmonės, kad jie laikytųsi tam tikrų dalykų, kuriuos mes norime reglamentuoti. Ir kad ūkininkai taip savo ūkius tvarkytų, kurie būtų naudingi biologiniai įvairoviai išsaugoti. Tačiau kiek pinigų mes galime skirti šiai problemai spręsti? Aš norėčiau didesnės analizės. Gal reikėtų pereiti prie rinkos priemonių. Gal reikėtų visiškai apversti tą situaciją. Nes čia yra daugybė prieštaravimų. Ir pasižiūrėkime į emisijos leidimų prekybos sistemą. Kaip mes bandome vėlgi papirkti pramonės sektorių, kad jisai pakeistų savo elgesio modelius. Žuvininkystės sektorė Taip pat yra bandoma įvesti parduodami leidimai nacionalinių lygmenių dėl žuvų sugavimų. Ir įvedus e, tokius perkamus leidimus, tai sumažino žuvininkystės galimybės ir tas vėlgi nedavė norimų rezultatų. Tai yra tik keletas pavyzdžių. Rinkos priemonių, kurios galbūt nėra tobulos. Grįžkime prie ūkininkavimo, prie žemės ūkio. Pažiūrėkime, kiek daug yra kultivuojamų, apdirbamų žemių. Nežinau, ar čia yra kokiu nors rinkos priemonių. Aš tikiuosi, kad kas nors galėtų ką nors pasiūlyti konstruktyvaus, kad mes apsvarstyti kokias nors taikytinas rinkos priemonės. Gal pranešėjai galėtų ką nors pasiūlyti arba komisija, norėtumėm jas išgirsti, nes kai kuriuose kitose srityse mes jau turime tas rinkos reguliavimo priemonės. Nes jeigu mes nerasime tinkamo būdo, kaip užtikrinti, kad e, žmonijos interesai ir taip pat noras gauti naudos iš bet kokios veiklos, mes turime rasti tų priemonių, kad, negali, kad užkirstumėm kelią šio biologinės įvairovės ciklo suardymui. Ačiū.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 savo pranešime, kad iki 2010 metų užsibriežti tikslai nebuvo pasiekti. Nežinau, ar jūs skaitėte pranešimo aiškinamąją dalį, kurioje yra labai daug nerima keliančios informacijos. Mane bent jau jis smarkiai nustebino. Jeigu tokia tendencija tęsis, tai iki 2050 metų Europos Sąjungoje biologinė įvairovė žinduolių tarpė sumažės 42, paukščių 43, drugelių 30, amfibijų 45, roplių 52 ir gilvandenių žuvų apskritai gali nebelikti. Nežinau, iš kur pranešėja šios duomenys gavo, e, tačiau 2050-aisiais mano jauniausias vaikas bus to paties amžiaus kaip ir aš dabar, tai reiškia, kad jis dar sulauks to laikmečio ir tikrai nelinkėčiau jam gyventi tokiomis sąlygomis ateityje. Tačiau pranešime trūksta kai kurių dalykų ir aš prašyčiau papildyti pranešėją savo dokumentą atitinkamą informaciją. Pavyzdžiui, nekalbama nieko apie tai, dėl kokių priežasčių mes nesugebėjome šių tikslų įgyvendinti, kodėl taip smarkiai atsilikome nuo jų, taigi kokios yra pagrindinės priežastis aš, galiu tik tai klausimus pateikti, juos atsakymų pats nežinau. Pavyzdžiui, transporto infrastruktūros plėtra galbūt ji prisidėjo taip pat prie biologinės įvairovės mažėjimo. Natura 2000 teritorijos jų ribos yra nustatomos, tačiau per kai kurias iš jų yra nutiestos automagistralės, toksinės medžiagos, kurios į gamtą patenka iš žemės ūkio. Žinome, koks yra jų poveikio mechanizmas, taigi galbūt galėtume imtis kokiu nors veiksmu tam, kad panaikintume grėsmės, kurios e, atsisakius tų medžiagų iškiltų užimtumo situacijai, tarkime. Galbūt ir pati Europos Sąjunga prisidėjo prie dabartinės situacijos, galbūt joje galiojantys sprendimų prieimimo mechanizmai, kuomet kairė nežino, ką daro dešinė ir atvirkščiai, kuomet pirmadienį mes svarstame apie tai, kad reikia įrengti transporto koridorių. Antradienį kalbame apie įvairių e, naujų rūšių, kurios nustelbė kitas įsigaliojimą. Trečiadienį kalbame apie Dinojaus regiono rūšių įvairovės e, problemas ir ketvirtadienį jau visiškai kitokiamis temomis priešingomis diskutuojame. Dažnai mūsų mm, priimami sprendimai nelabai siejasi tarpusavį ir aš labai pageidaučiau, kad e, tikslai, kurie formuluojami šiame dokumente, neliktų vien popieriniais. Pirmininkas, taip iš tikrųjų, pagrindinė problema yra, kad ne vykdome suderintos politikos, vieningos, o ne lepaž. Ačiū pirmininkai, norėčiau padėkoti pranešėjai. Buvo paminėti keli sudėtingi aspektai ir klausimai. Dėl mūsų anksčiau primtų strategijų ir tikslų įgyvendinimo iki 2010 metų, todėl aš šią patirtimį remdamasi abejoju, ar sugebėsime geriau pasiekti iki 2020 užsibrieštų tikslų, jeigu neišsaugosime rūšių įvairovės. O kadangi to iki šiol nepadarėme ir kadangi nepriėmėme teisingų politinių sprendimų, anksčiau jau buvo minėta, kad e, dešinė nežino, ką veikia kairė arba atvirkščiai. Mūsų prieimimų sprendimo labirintose. Ir jeigu ne sutvarkysime sprendimų prieimimo mechanizmo, tai šių tikslų tikrai nepasieksime. Turime pasireitauti rankovės ir padėti daugiau pastangų siekiant iš tikrųjų tinkamai vertinti ekonominių sąnaudų požiūrių, kitais požiūriais rūšių įvairovės išsaugojimo klausimus. Reikia palaukti dar pranešimo dėl rūšių įvairovės ir tuomet galbūt aiškiau matysime, e, kokiu veiksmu reikia imtis siekiant e, apsaugoti mūsų bendrą turtą. Sterno pranešimas, sako pirmininkas, jau yra parengtas. Jame aiškiai parašyta, kad ekonominis nuosmukis, ekonominė žala yra tiesiogiai susijusi su e, biologinės įvairovės mažėjimu. Tik tai tas pranešimas buvo viešųjų ryšių prasme netinkamai pristatytas arba nepakankamai. Viktorija Prodi suteikiamas žodis. Ačiū pirmininkė, aš taip pat dėkoju kolegijai už šį pranešimą. Manau, kad e, mums turėtų pirmiausiai rūpėti, kaip čia geriau išsireiškus, e, apibriežti savo poziciją ir nusižeminus prieš gamtą. Aiškiai pasakyti, kad privalome geriau suvokti mūsų veiksmų pasiekmes biologiniai įvairoviai. Čia kalbame apie tokias sudėtingas sistemas, kad yra labai sudėtinga išsiaiškinti visas smulkmenas, ypatingai uh, upių baseinų biologinė įvairovė. Kol kas dar nežinome, kaip tokias ekosistemas turėtume išanalizuoti, kokiais kriterijais remdamiesi, e, kaip turėtume jas išsaugoti. Ir čia taip pat reikia vadovautis apdairumo principu. Faktinę biologinę įvairovę galime apskaičiuoti ir mes privalome ją išsaugoti. Kalbant apie kitas uh, sistemas pirmiausiai būtina atlikti tikrą įvertinimą, inventorizaciją, o tam taip pat galėtų siekiant šių tikslų galėtų smarkiai pagelbėti poveikio įvertinimas ir prevencinės priemonės pirmiausiai turėtume stengtis suvokti savo veiksmų pasiekmes aplinkai. Taip pat suvokti, kad mūsų veiksmai gali padaryti neatstatomos žalos. Pavyzdžiui, New Economist paskelbė omega 3 ir omega 6 e, rūkščių tyrimus. Omega 3 rūkštis gaunamos iš žuvies produktų ir omega 3 rūkštis yra labai svarbios žmogaus protiniam vystimuisi. Ir šios rūkštis jų vaidmuo yra labai svarbus žmogaus e, smegenų ir nervų sistemos veiklai. Taigi, jeigu liks mažiau žuvų, bus mažiau šių rūkščių ir gali iškilti papildomų problemų. Turime pripažinti, kad žinome nepakankamai, turime nepakankamai žinių ir turime nuolat stengtis e, iki minimumo apriboti savo veiksmų įtaką ir poveikį. Turime kalbėti apie humanišką ekologiją. Balandžio mėnesį dalyvavau viename forume, kurio tema buvo vietinių gyventojų grupių, vietinių gyventojų populiacijų problemos ir jų išsaugojimas tų gyventojų grupių. Reikia paminėti, kad e, taip pat ir žmonijos tarpe egzistuoja tam tikros kultūrinės grup, žmonių grupės, kurioms e, kyla e, grėsmė dėl aplinkinių grupių veiklos. Taigi turime ir to nepamiršti. Pirmininkas puikiai supratome, kad tie, kurie valgo daugiau, žuvies gauna daugiau omega 3 rūpščių ir yra protingesni, o mėsą valgant yra taip pat, kažin ar ne. Ačiū pirininkė, kalbėsiu savo gimtają kalbą. Dėkoju už šį pranešimą. Jame yra tikrai daug puikių dalykų ir jūs tikriausiai nustepsite, jeigu aš pasakyčiau, kad aš šimtų procentų patenkintas esu tuo pranešimu. Taip nėra, nes aš galvoju, kad jūs šį pranešimą pradedate labai gražiai. Jūs sakote, kad biologinė įvairovė iškyla tam tikros problemos, tam tikra grėsmė. Tačiau jūs nekalbate nieko apie ateitį. Jūs kalbate labai ilgai apie Natūra 2000, tačiau mes juk turime žvelgti į ateitį, ką mes galime padaryti, kad mes jau 2020 metais būtume pasiekę tiks, užsibrieštų tikslų. Būtent to man ir trūksta jūsų pranešime. Taigi jūs turite šiek tiek aiškiau suformuluoti. E, taigi, ponė pranešėja, iš tiesų jūs puikiai padirbėjote, bet yra tam tikrų nedidelių trūkumų. E, 21 punktas - žemės ūkio politika. Čia jūs sakote, kad lėšos turi būti e, naudojamos ekologiniams paslaugoms. Tai yra, jos turėtų skatinti e, tvarių žemės ūkį ekologiškai jautriuose regionuose. Tačiau iš tiesų mes turime sakyti, kad lėšos turi būti skiriamos e, tvariam žemės ūkiui. Taškas. Paskui, e, kalbant apie žuninkistės politiką, turime aiškiai kalbėti, kad mes turime e, siekti tvaros žuvininkystės. Mes neturime kalbėti apie tai, kad, e, kad tai turėtų būti įmanoma, mes turime aiškiai suformuluoti, kad to mums aiškiai reikia. Mums reikia tokių dalykų, kad mes galėtume sustabdyti biologinės įvairovės nikimą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Europos politika, nebūtinai žemės ūkio politika, bet pavyzdžiui ir sanglaudos politika turėtų būti nuose, nuoseklesnės. Tai yra e, ne tik klimato kaitos problemos, bet ir biologinė įvairovė turėtų tapti tam tikrą raudoną giją mūsų politikoje. Ir to būtent ir trūksta jūsų pranešime. Jau dabar mes galime kalbėti apie tam tikrus tvarumo kriterijus. E, Pavyzdžiui, netgi kalbant apie biologinį kūrą tai yra, bet kalbant apie biologinę energiją, dar kol kas tų kriterijų neturime. Čia e, turime jų siekti ir kalbėdami apie pašarų ir maisto produktų gamybą mes taip pat turime kalbėti apie tvarumą. Tai turėtų atsispindėti jūsų pranešime, nes tik tai tokiu būdu mes galėsime įgyvendinti 2020 strategiją, o 2010 galėsime konstatuoti, kad mes ir pasiekėme tikslų, o ne tik juos e, suformulavome. Dėkoju toliau ponas Parnio. Dėkoju ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. E, pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją, nes šis pranešimas yra puikus, tačiau tai yra tik tai pradžia, tik pirmas žingsnis tam, kad mes e, galėtume eiti toliau turėtume tikriausiai būti griežtesni, ypač kalbant apie atitinkamų katastrofų prevenciją, nes daugelis jų, daug, daugelis jų kyla dėl žmogaus veiklos, bet taip pat ir dėl E, biologinės įvairovės nikimo. Aš čia turiu omenyje tas e, gamtinės nelaimės, kur, apie kurias mes, e, su kuriomis mes susidūrėme čia Europoje ir Karin Lepaš čia daug veikė šioje srityje, ji pati patyrė vieną gaivalinę nelaimę ir padėjo jos aukoms. Dabar mes kalbame apie gamtinę nelaimę, apie baisę katastrofą Meksijo, Meksikos įlankoje. Taigi, kaip jau minėjo kolegė Lepaš, mes turime e, paminėti, būtinai paminėti prevencijos politiką. Toliau kitas svarbus dalykas, mes turime nepamiršti, kad ES yra labai daug upių, kurių, kurių, kurios tampa vis labiau užterštos ir kad situacija, e, jų situacija tampa vis blogesnė galima čia kalbėti apie turistus besilankančius Paryžiuje, kurie nevalgo žuvies iš senos. Nes e, buvo paskelbti mokslinių tyrimų e, duomenys, kad senoje sugaunamoje žuvyje yra tam, tikri, tam tikros cheminės medžiagos, kurios yra labai pavojingos žmogui. E, Taigi, tai mes turėtume taip pat paminėti. Tokiame e, pranešime mes turime kalbėti apie upių užterštumą ir galbūt apie galimus sprendimus, ką galėtume padaryti, kaip galėtume išspręsti šią problemą. Toliau trečias svarbus dalykas, jūs kalbėjote apie tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir manau, kad čia mes taip pat turėtume savo pranešimus sukurti atitinkamas paskatas. Pavyzdžiui, galbūt ES turėtų labiau finansuoti tokius projektus, kur yra kalbama apie tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Ir pavyzdžiui, čia galėtų, pavyzdžiui, būti projektas tarp uh, valonų, uh, Flandrijos ir Prancūzijos. Tai turėtų būti, e, pavyzdžiui, tai galėtų būti puikus e, tarp valstybinio bendradarbiavimo pavyzdys, kuris e, padėtų išgelbėti biologinę įvairovę. Taigi ES turėtų kurti galbūt ir finansinės paskatas tokiem, e, tokiem projektam pirmininkas. E, Mes norime žvejoti Paryžiuje senoje ir norime turėti galimybę valgyti tą sugautą žuvį. Toliau paskutinė kalbėtoja yra ponė Klas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, Sterdelangė parengė puikų pranešimą, nes tema šio pranešimo yra e, Europos teisės aktų įgyvendinimas. O šiandien mes čia kalbame apie uh, kažkokius pasaulio pabaigos scenarijus. Nežinau, kodėl mes tą darome. Kris Deivis nebėra. E, šiame komitete jis išėjo iš posėdžio. E, bet jeigu mes pasižiūrėsime į žemės ūkį, mes matysime gražius laukus, matome, kad nuo mūsų protėvių laikų tas žemės ūkis klestėjo ir, ir ūkininkai dirba tikrai puikiai. Ir manau, Ester būtų puiku, jeigu tu savo pranešime paminėtum ūkininkus ir jų veiklą. ES žemės ūkio politikoje yra labai aiškiai suformuoluota, ką dar gali daryti Europos ūkininkai ir ko jie negali daryti. Čia E, visas lėšas jie gauna tik tai tokiu atveju, jeigu jie. Jeigu jie atitinka atitikties kriterijus. Taip pat mes galime netgi pasigirti tuo, kas mums, ko, ko mums jau pavyko pasiekti. Prisiminkime praėjusiu metu diskusijas dėl e, augalų apsaugos priemonių. Dabar mes matome, e, kad yra įgyvendinama integruota augalų apsauga, kad yra tam, tikro, tam tikri pesticidai, kurie padeda saugoti augalus, kurie jiems nekenkia. Taigi, manau, kad mes turime kalbėti ir apie gerus pavyzdžius. Kalbant apie Natūrą 2000, mes e, galime nuolat pabrėžti šią temą, tačiau e, aš noriu pa paremti pranešėją, kuris sako, kad mums čia reikia kaštų ir naudos analizės. Aš, pavyzdžiui, esu iš tokio regiono, kur yra planuojama tiesti kelią ir kur aplinkosaugos aktyvistai vis bando užkirsti kelią e, tos gatvės, to kelio tiesimui ir dabar tas projektas jau tapo labai brangus Taigi, manau, kad mes turime pasinaudoti šiuo pranešimu, kad paminėtume ir ES dirbožėmio apsaugos direktyvą, nes mes turime daryti viską, kad apsaugotumėme dirbožėmį. Taigi mes galime daryti nuorodas į tuos teigiamus pavyzdžius, į tai, kam, ko mums pavyko pasiekti. Aš šiaip manau, kad e, Ester Delangė parengė tikrai puikų pranešimą ir mes galėsime jį palaikyti ir plenarinėme posėdė. Ačiū. Dėkoju. Jeigu toks įvairus būtų mozelio slėnis, tai mes turėtume mažiau problemų. Pavel Pots dar trumpai pasisakys. Nebojte se, bude to opravdu jenom několik vteřin. Eh, zprávu určitě jste. Ačiū, ponė pirmininkė, keletas žodžių tik e, iš mano lūpų labai vertinu šį pranešimą, tačiau buvo labai apmaudu girdėti, kad e, Europos teisės aktai siekia labiau apsaugoti atskiras rūšis nei visą biologinę įvairovę. Natura 2000 neapsaugo biologinės įvairovės yra skirta daugiau tik tai rūšių apsaugai, biologinė įvairovė to tarpo apima visą ekosistemą ir apie tai turime kalbėti. Ačiū. Ačiū labai. Daug kolegų pasisakė, tai parodo, kad biologinės įvairovės klausimas yra labai svarbus. Mūsų komiteto nariams pranešėjai gali sureaguoti išsakytas pastabas. Kolegos Vasi nebėra jau salėje. Jis kalbėjo apie 3 milijonus varnų ir kormoranų, kurie, kurie nebeturi natūralių priešų, nes yra uh, sutrikdyta gamtinė pusiausvė ir mes tuo tarpu varnus ir kormoranus saugome. Galbūt komisija galėtų nors reaguoti į šį pasisakymą ir e, mums suteikti informacijos apie tai, ar situacija iš tikrųjų tokia, kaip buvo pristatyta gamtos mylėtojų draugijos, savai suprantamas laiką randa joms e, palankių argumentų, tačiau būtų įdomu išgirsti ir komisijos nuomonę. Pranešėjai žodis, ačiū pirmininkė, aš pamėginsiu atsakyti į klausimus, kurie buvo man tiesiogiai užduoti. Pradėsiu nuo ponios Kaltenberg. Ji pasiūlė tikrai gerus pakeitimus, siekdama, e, siūlydama, kad būtų įtraukti taip pat ir transporto sektoriai, kiti e, sektoriai į, e, į, į jų srityje priimamus sprendimus biologinės vėrovės klausimai būtų įtraukti. Jūs minėjote septintąjį punktą, tai yra biologinė įvairovė e, nėra pakankamai atspindėta tame punkte, savame suprantama, tai 8 ir 9 e, kalbam apie tai daugiau, taip pat ir apie mūsų tarptautinius pareigojimus, jau galiu atsakyti pono Vandalino klausimą. E, atitinkamai turint omenyje, kad Niderlanduose greitai vyks rinkimai ir noriu paklausti, kokios scenarijaus jūs pageidaujate iš tų galimybių, kurios siūlo Europos komisija. Savame suprantama, kad vienintelis tinkamas scenarius yra tik tai ketvirtasis. Ir e, tie reikalavimai, kuriuos aš keliu, būtent atspindi e, ketvirtojo scenarijaus esmę, taip pat kaip ir poveikio įvertinimo reikalavimas. Kaip ponia Kaldenbach minėjo, kad e, poveikio e, įvertinimas nėra atliktas visose sritise, tačiau kai kuriuose jau turime pakankamai rimtų skaičių, kuriais remdamėsi mes galime dabar e, rimtai diskutuoti. Ir uh, tik tai argumentas, kad nėra atliktas poveikio vertinimas, nėra koks nors bandymas išsisukti. Europos parlamentas, pateikdamas naujas idėjas ir pasiūlymus, turi kažkuo remtis, kad uh, galėtų jas suformuluoti. Todėl uh, poveikio vertinimas yra būtinas, ponas Herbrandi. Tai, kad jūs pasigendate uh, skubos įgyvendinant šio pranešimo nuostatas. Tai galiu e, pasiūlyti Jums pasiskaityti 18 punktą, kur kalbama apie ekologinės paramos tarnybas ir e, būtent pagal jas jūs galėčiau reaguoti į kolegos poč e, pastabą dėl skirtumo tarp biologinės įvairovės apsaugos ir rūšių įvairovės. Uh, apsaugos. E, ir aš per 18 punktų norėjau aiškiai pasakyti, kad e, būtent tose teritorijose turėtų veikti atitinkamos e, aplinkosauginės pagalbos tarnybos, kurios galėtų vertinti egzistuojančių ekosistemų padėtį ir veikla būtų svarbi. Aš Noriu pabrėžti, kad e, įgyvendinami savo priimtus teisės aktus mes labiau turėtume atsižvelgti į ekosistemų ir biologinės įvairovės išsaugojimo poreikius, o ne į rūšių apsaugos. Kiti e, kalbėtojai, ponas Rosi, kuris jau išvyko, paminėjo ir kitus e, aspektus, buvo kalbama apie tai, kad negalima sustabdyti biologinės įvairovės nykimo, buvo pri, priminta dinozaurų era. E, e, net ir e, pastabus apie grėsmės kylančias akvakultūrai arba iš akvakultūros yra teisingos, mes turime užtikrinti tvarę akvakultūrą ir žuvininkystę, kuri prisidėtų prie biologinės įvairovės išsaugojimo. Niderlanduose taip pat vyksta šiuo metu diskus, diskusija rinkimų kampanijos metu, siekiant apsaugoti vienas rūšis ir atitinkamai galbūt sumažinti kitų rūšių stovų skaičių. Ponas Vandalin dėl e, 32 punktų uždavė klausimą dėl valstybių narių funkcijas. E, kaimo vietovių plėtros kontekste užtikrinant e, biologinę įvairovę ir pasinaudojant e, įvairių fondų turimomis lėšomis pavyzdžiui, vykdant kaimo plėtros politikos įvairius projektus galima būtų nustatyti atitinkamą procentą lėšų iš įvairių europinių fondų, kuris būtų panaudojamas biologiniai įvairoviai išsaugoti. Struktūrinių fondų lėšų panaudojimo galimybė biologiniai įvairoviai išsaugoti galėtų būti svarstytinas klausimas, tačiau Nenorėčiau jį dabar daugiau gilintis, aš e, stengiuosi atsakyti į tiesioginius man adresuotus klausimus dėl pranešimo turinio. Manau, kad galėsime dabar sėkmingai dirbti toliau ir pranešimą gerinti. Ačiū, ponė Delangin. Dažnai yra taip, kad e, nacionaliniu lygmeniu mes e, e vadovaujame siekime vienų tikslų, to tarpu Europė, europinį lygmenį pakilę mūsų, pakilus mūsų pozicijos visiškai pasikeičia, tai priklauso nuo valstybės tuo metu vykdančių, e, vykstančių rinkimo kampanijų. Dėkuoju už šią pirmąją diskusiją. Pataisų teikimo terminas baigėsi birželio 9 dieną 12 val. Balsuojama bus 14 birželio, o per plenarinę sesiją veikiausiai bus šis pranešimas balsuojamas rūpjūčio mėnesį. O dabar perėsime prie nuomonių pasikeitimo su Jacqueline McGlade, kuri yra keitimas, e, kuri yra Europos aplinkos agentūros vykdomoji direktorė. Atsiprašome, kad e, privertėme jūs laukti, nes negalėjome greičiau baigti ankstesnių darbo tvarkės klausimų svarstymą, tačiau manau, kad jums taip pat buvo įdomu pasiklausyti mūsų diskusijos dėl biologinės įvairovės išsaugojimo kadangi ta diskusija galėtų būti svarbi ir jūsų agentūros veiklai ir 2011 metų darbo programoms jūsų agentūros. Vardimo būtų išgirsti jūsų e, analizę, jūsų turimus duomenys, tai tik steikiu jums žodį dabar. Ačiū pirmininkė, dėkuoju už sutiktą galimybę čia atvykti ir pasakyti, papasakoti apie antikrus dalykus, klausimus, kurie labai svarbus ateinančiais mėnesiais. Yra keturi klausimai, į kuriuos noriu atkreipti dėmesį. Pirmiausia, yra parengta ataskaita apie šiltame poveikio dujų emisijų inventarijų ir aš noriu greitai apžvelgti rezultatus. Aš daug kalbėsiu apie bio įvairovės konferencija, tos diskusijos buvo labai svarbios, mes galime net ir atsakyti į tam tikrus klausimus, kuriuos pateikė e, nariai. Taip pat norėčiau tam tikrą apžvalgą padaryti apie 2010 metų aplinkos būklės ir perspektyvą ir taip pat apie mūsų agentūros, Europos aplinkos agentūros darbo programą 2011 metais. Ir galėsime tai aptarti su jumis. Pradėsiu nuo ataskaitos apie šiltame poveikio dujų emisijų inventarijų. Kitose komitetuose taip pat e, manęs buvo klausima, kokios yra pagrindinės išvados. Galime pasakyti, kad 2008 metais emisijos 2 procentais sumažėjo 2007 metais ir tai sudaro 11,3 procentų žemiau nei, 2000, nei 1990 metų lygis. Ir tai mes, mus pastumėjo daugiau negu į pusiaukelę siekiant emisijų tikslų 20 procentų sumažinti emisijas 2020 metais. Ir žinoma, e, pasaulinė ekonominė krizė prisidėjo prie šito pagerėjimo. Ir ypač gamybos, statybų ir kelio transporto srityje e, matomas pagerėjimas. Ir taip pat anglies kainos, jų didelė aukšt, didelės kainos, bet sumažėjusios na, gamtinių dujų kainos e, elektros energijos gamintojus privertė pereiti prie švaresnių energijos šaltinių. Ir žinoma, kai kas kelia klausimus, kad kai baigsis ekonomikos krizė, galbūt vėl grįšime prie ankstesnių rodiklių ir padidės tos emisijos. Tačiau mes e, įžiūrime tam, tikrus, tam tikras tendencijas, kad yra pagerėjimai emisijų politikoje. Bendra emisijų politika taip pat turi mm, poveikį. Prekybos emisijų leidimai sistema 43 procentus sudaro e, visų emisijų ir tai leido 3 procentais e, sumažinti emisijas praeisiais metais. Tačiau, žinoma, jeigu ekonomika atsigausia, vėl labai paspardės ekonomikos augimas, mes galime sugrįžti prie anteksnių prie ankstesnių rodiklių ir Čia reikėtų stiprinti viešo ir privataus sektoriaus investavimą į ekologišką ekonomiką. Toliau, bioverovės pagrindų e, dokumentas. Šią savaitę daug spragų mūsų žiniuose jau, pradėjo, jau, jau yra užpildomos ir per 9 ar 12 savaičių mes peržiūrėsime mūsų politikos kryptis ir strategiją nes kol kas mes nesugebėjome įgyvendinti tikslų, tai yra sustabdyti bio įvairovės e, nikimo. Su komisaru Patočniku mes parengėme bioįvairovės pagrindų dokumentą, kuriame yra ne tik duomenys iš įvairių direktyvų taikymo, tačiau nueita toliau. E, išnagrinėtas Europos poveikis, Europos priemonių poveikis likusiam pasauliu ir taip pat atskiri sektoriai, kaip yra naudojami žemė, žuvininkystės pokyčiai, žemės ūkis, e, miškininkytės ūkis. Jie prisideda kaip varomosios jėgos prie bioverovės rūšių nikimo, tačiau Čia yra ir tam tikra medžiaga ieškant sprendimų. Reikia siekti naujo požiūrio. Nors mes neturime visiškų, visiškai pilnų žinių, yra, turimo žinios leidžia mums, jų pakanka, kad mes galėtumėm imtis veiksmų. Tik 70 procentų mūsų rūšių natūralių buveinių joms negresia grėsmė. Mes negalime visko žinoti, tačiau galime atverti duris, kad gautum daugiau informacijos iš įvairesnių informacijos šaltinių. Mes taip pat remiame jūsų komiteto darbą ir komisijos darbą. Ir yra įkurta biologinės įvairovės informacinė sistema Europai. Čia apsarsytos galimybės darbo su piliečiais, su savanorių grupėmis, taip pat su profesinio pasaulio atstovais. Mes galime tikrai daug e, pasakyti ir skleisti informacijos apie biologinės įvairovės nikimą. Aš esu pasirengusi atsakyti į jūsų klausimus dėl biologinės įvairovės nikimą. Turiu atsakymų ir tam tikrus kitus klausimus, kurie jau buvo patikti, pavyzdžiui, apie kormoranus ir kitas rušys. Ir kitas klausimas. Čia yra kalbama apie aplinkos būklės e, ataskaitą. Šiais metais mes taip pat tokį ataskaitą parengėme, tačiau šiek tiek kitaip sprendėme šios klausimus. Atlikome 13 teminių vertinimų, apsvarstytos aplinkos saugos temos įvairios, taip pat ekonominės ir socialinės varomosios jėgos ir Europos tendencijų poveikis pasauliniu lygiu ir taip pat kokios yra politikos kryptis ir tikslai, mes, ko mes siekiame, kokius tikslus išsikėlėme ir kaip mums sekasi šios rytie. Taip pat įtraukėme 38 atskirų šalių vertinimus, vertinama aplinkosauginė situacija, padėtis kiekvienoje šalyje. Taip pat apžvelgėme didžiasias tendencijas visame pasaulyje, atlikom tyriamąjį vertinimą aplinkoje. Ir taip pat visą tai apjungėme, susintetinome į vieną bendrą ataskaitą E, lapkričio mėnesį ponas Busekas patvirtino, kad jisai lapkričio mėnesį pateiks ataskaitą, 30 lapkričio tai vyks ir daugelis iš jūsų galbūt galės dalyvauti, dalyvauti darbo grupėje su e, parlamentaro nariais ir iš kitų Europos parlamento komitetų ir tikiuosi, kad tai leis atsakyti daugelį klausimų apie mūsų prioritetus ateityje. Ir paskutinė tema, kurią norėjau pasiekti, tai yra 2011 metų, metų agentūros darbo programa. Mes parengėme projektą, jisai yra, bus pateiktas valdybai per dvi savaitės ir jūsų atstovai, jūsų komiteto atstovai taip pat galėtų e, pateikti savo pastabas tačiau tikrusios konsultacijos pradės, bus pradėtos po šio renginio. Ir mes norime, kad jūs pasižiūrėtumėte, išnagrėtumėte šią programą, pateiktumėte savo nuomonę. Taip pat mes parengėme tris iniciatyvas, kurios galbūt paskatins jūs dalyvauti. Koks turėtų tas darbas, kurį turėtų nudirbti agentūra. Pirmas dalykas tai yra ryšys tarp išteklių veiksmingumo, ekologiškos ekonomikos ir nacionalinių pastangų. Ne tik su atskiromis šalimis, tačiau su pramonės sektoriais norėtumėm dirbti. Reikėtų gyvybės ciklo analizę atlikti, apžvelgti platesnį vaizdą, įvertinti kiekvieną atskirą sektorių ir įmonės, įmonių pastangas siekiant išteklių naudojimo efektyvumo. Čia galime kalbėti apie vandens išteklių efektyvumą, tačiau kart, negalima vieno išteklių saugoti, o kitų išteklių mm, netausoti. Svarbu bendras visuminis integruotas vaizdas. Svarbus dalykas yra dirbti kartu su kolegomis komisijoje, taip pat bendrabiauti komitetams. Ir politikos kryptis turi būti įgyvendintos. Ir tai leistų uh, veiksmingiau siekti iškeltų politikos tikslų. E, kalbant apie elektronikos sektorių ir kitus susijusius sektorius. Kitas rytis tai yra aplinkos stebėjimas, priežiūra, ataskaitų teikimas ir vertinimas. Ir jūs galite imtis sprendimų šią sritį naudodamiesi įvairiomis prie, priemonėmis. Čia reikėtų ir kosmoso sistemas naudoti GMES, Inspire ir kitas priemonės. Ir ES kosmono, kosmoso politika taip pat gali duoti daug naudos. Reikėtų susijęti e, kosmoso politiką su aplinkosauginė politika, kuri leistų pakoreguoti politikos e, kryptis. Ir trečias dalykas, agentūra vis reikšmingiau vertina e, šį dalyką, tai yra, kad ES galėtų atsakingiau siekti savo tikslų, kalbant apie išteklius, apie piliečių poreikius. Čia reikėtų derinti Europos kaiminystės politiką. Dabar turime darbinės rytis tiek su rytais ir, ir pietų regionais, taip pat su kolegomis Arktyje, apsvarstyti tarp valstybinius klausimus, e, kaupti, rinkti visą reikiamą informaciją. Ir čia mes bandome didinti pajėgumus kaiminystės politikos rytise, kalbant apie oro kokybę, vandens kokybę ir kitus aplinkosauginius klausimus. Aš kalbėjau su ponu Gabrandi, mūsų kontaktinio asmeniu, ir mes stengiamės parengti kuo veiksmingesnę agentūros darbo programą ir taip pat su konsultuoti su Europos parlamentu ir mes kvieštume jūs dalyvauti bendrose diskusijose, kad jūs reikštumėt savo nuomose, nuomonę ir įtraukti šios aspektus į savo teisėjų kūrus darbą. Dėkuoju. Yeah. Thank you very much. Uh... Dėkoju. Patlėtėte daug esminių klausimų ir dabar kolegos pakomentuos. Visų pirma, ponas Kepani, kuris turi daug naujų idėjų. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti Žaklinu Maglet už dalyvavimą mūsų komiteto posėdėje. Mums būtų naudinga jūs karts nuo karto matyti savo komitete, kad jūs pasidalintumėt savo žiniomis ir išmintimi. Aš šio, esu šio e, komiteto kontaktinis asmuo ir vasario mėnesį buvau susitikęs su jumis Kopenhagoje ir man padarė įspūdį agentūros profesionalumas ir išsamus nuoseklus darbas, kurį jinai atlieka. Aš raginu ir kitus Europos parlamento narius apsilankyti agentūroje. Manau, kad kitais metais e, aplinkosaugos komiteto oficialiai delegacija lankysis pas jūs Kopenhagoje. Turiu konkretų klausimą susijusi su CO2 emisijomis. Žinoma, jos sumažėjo. Taip pat ir dėl ekonominės kriz, krizės Ir mano klausimas yra toks. Jūs jau sakėte, kad tai yra ne vien ekonomikos krizės padarinys, bet ir struktūrinių pokyčių rezultatas. Ir man būtų įdomu sužinoti, kokie tie struktūriniai pokyčiai. Taip pat dėl ekonominės krizės. Ar mes mažiau skiriame pinigų inovacijoms? Ar būtent dėl to tokie yra rezultatai? Mes manome, kad mes teisingai elgiamės dabar, tačiau kai ekonomika vėl atsigaus, ar mes nesugrįšime į, į praeitį, neatsiliksime vėl dėl to, kad nepakankamai investavome į inovacijas. Turime atstovą iš valdybos, e, valdybos pirmininko pavaduotoja ir jisai galbūt irgi dalyvaus diskusijose. Merci, Monsieur le Président. Bon, je souhaitais d'abord vous remercier. Dėkoju, Dėkoju mūsų viešniai, taip pat norėčiau padėkoti aplinkosaugos agentūrai už visą šviečiamąjį darbą, ypač kalbant apie biologinę įvairovę. Jūsų agentūros studijų dėka mums pavyko sukurti naują piliečių savimonę. Todėl yra labai svarbu pabrėžti, kokia svarbi yra šita tema ir kaip skubiai mums reikia veikti. Tai iš tiesų mums yra labai svarbu. Norėčiau pakalbėti apie TBB ataskaitas. Nes čia mes matome tokius duomenis, kad uh, 50 milijonų eurų iki 2050 metų nieko nereiškia. Todėl norėčiau paklausti, ar agentūra padarė tyrimus dėl tokių dalykų. Visų pirma, kokie yra esminiai aspektai ir pagrindinės sritis, kurios yra atsakingos už biologinių rūšių nikimą. Toliau kitas klausimas, ar yra kažkokių trūkumų, kalbant apie rezervatus, draustinius ES, galbūt mes galėtume imtis kažkokių priemonių, galbūt turėtume vystyti e, biologinės įvairovės europinę politiką, ypač atsižvelgdami iki 2020 metus. Dėkuoju toliau Karls Šliuter. Uh, Dėkoju už tai, kad atvykote. I, I, I there... Aš taip manau, kad kad jūs kalbate apie polici, politikos integravimą ir, ir nuoseklumą, tai manau, kad tai yra tikrai labai svarbu ir mes turime kalbėti apie socialinės politikos pokyčius efficiency gains in increased consumption power, or if we take them in more leisure time, for example? And what kind of social coherence will you look at in that aspect? Kokios socialinės sanglaudos jūs siekite šiuo aspektu? Taip pat manau, kad yra labai svarbu. Šie metai yra biologinės įvairovės metai. Ar tie patys tikslai bus ir 2011 metais siekiami, kurie yra iškelti šiais metais? Mums yra iškilusi problema dėl ekosistemų teikiamų paslaugų tarnybo, ar jos ir toliau vyks. Robertas Konstanca iš JAV yra ekonomikos, ekologinės ekonomikos specialistas. Jeigu mes sutrikdytume biologinę įvairovę, labai nuskurdintumėm apskritai visus išteklius ekologinės sistemos mums teikia įvairias paslaugas. Tai nėra vien polisio zona, nėra vien kaip maisto išteklius. Tai ką Jūs galėtumėt patarti, konkrečių kažkokių patarimų, rekomendacijų pateikti valstybėms narėms šioje srityje? Mikhail Tremopolis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα εδώ συζητήθηκε μια αντίστοιχη έκθεση. Ačiū pirmininkė, mes svarstame labai svarbų pranešimą ir niekas tikrųjų labai neapgalėstauju dėl to, kad ES nesugebėjo pasiekti Geteborgė 2009-aisiais užsibrieštų tikslų. Nes jie ir taip nebūtų padėję sustabdyti biologinės įvairovės nikimo. Taigi, kokios priežastys yra, kad uh, nebuvo pasiekti šie tikslai, noriu pasakyti. Noriu paklausti ir e, ką apie tai mano e, Europos aplinkosaugos agentūra. Noriu žinoti, kokius veiksmus Europos e, aplinkosaugos agentūra galėtų siūlyti, siekiant veiksmingiau apsaugoti Europos jūrinę aplinką. Ar yra analizuojami taip pat finansiniai aspektai, ar yra numatomas papildomas finansinės lėšos 2011 m. ES biudžete, nes bendrame biudžetime kontekste šios lėšos sudaro labai nedidelę dalį. Noriu sužinoti, kokiu veiksmu imsis agentūra, kad programos Life Plus biudžetas finansavimas padidėtų, siekiant spręsti bendrame kontekste biologinės įvairovės problemas. Ačiū. Ačiū. Dabar Mons Arsenis. Uh, I would like to welcome, welcome once more in, the, in this uh, room late. Um, Ačiū. Pane pirmininkė, norėčiau pasveikinti Jūs uh, mūsų komiteto posėdėje. Aš džiaugiuosi, kad agentūra skiria dėmesio mūsų naujausiams diskusijoms. Paklausti, kokiu jūs siūlytumėte naujų priemonių renkant duomenys apie biologinę įvairovę, nes šiuo metu ES šie duomenys yra renkami labai fragmentiškai, dažnai tą daro nevyriausybinės organizacijos, todėl mums reikia nors bendrų kriterijų, bendrų principų, kuris vadovaujantis būtų galima užtikrinti visapusišką ir visą apimantį biologinės įvairovės duomenų surinkimą, kuris yra būtinas siekiant spręsti biologinės įvairovės problemas. Ačiū konservatorių frakcijos atstovai išgaravo praktiškai nes nėra jų norinčių klausti, taigi poniai Merkis dabar suteiksime žodį. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Magleit už tai, kad atvyko, už įdomų pristatymą dėkoju. Tris klausimus turiu. Apie pirmąjį jau kalbėjome anksčiau, tai yra švietimo aspektas, kuris yra labai svarbus siekiant tausiau naudoti gamtinius išteklius, siekiant sumažinti e, mūsų neigiamą įtaką aplinkai. Ar jūs manote, kad ES turėtų imtis kokiu nors ryštingesnių veiksmų švietimo srityje? Taip pat ir naujosios komisijos vieni iš pagrindinių prioritėtų yra e, išteklių nepakankamumas ir taupus išteklių naudojimas. Ką apie tai galėtumėte pasakyti, ponas Gerbrandi uždavė klausimą apie naujovių taikymą. Dažnai mes neižvelgiamą tarpusavio sąsajos tarp e, išteklių trūkumo, tarp taupaus jų naudojimo e, techninių naujovių ir e, ekologinės diskusijos. Ir aš čia taip pat pasigendu e, to, kad būtų atsižvelgiama į išteklių nepakankamumą. Pavyzdžiui, tokie projektai kaip Desertek. Jeigu mes daugiau kalbėtume apie būtent tokio pobūdžio projektus, taip pat ir apie vėjo e, jėgainės arba e, iš e, vandenynų gaunamą energiją. Ar mes turime pakankamai išteklių ir žaliavų, kad galėtume šios projektus, apie kuriuos kalbame apskritai, įgyvendinti? Šiandien mes daug kalbame apie atliekų tvarkymo krizę kampanijos regione Italijoje. Manau, kad atliekų tvarkymo direktyvos ir savartynų direktyvų nuostatos nėra tinkamai perkeliamos vykdomos valstybės narise. Kaip Jūs manote, ką reiktų nuveikti, kad net ir ekonominio nuosmukio sąlygomis valstybės narės būtų priverstas perkelti šias direktyvas į savo teisės aktus, ponas Prodis. E, Dėkoju poniai Makleit už tai, kad ji apsilankė mūsų posėdėje. Paskutinį kartą mes buvome susitikę Kopenhagoje, kai vyko COP15 susitikimas. Ne dėl to, kad tai būtų labai kažkoks šlovingas įvykis, tačiau tai, kad jūs lankotės čia mūsų komitete yra labai svarbu. Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį, kad pristatėte mums e, savo paskutinę veiklą, ypač kalbant apie su ekosistemomis susijusias paslaugas Europoje. Molto rosso, quindi... Eh, Iš tiesų, tai yra labai aktualus dalykas dėl to, kad atrodo, kad ekosistemų situacija vis blogėja. Taigi mes kažkaip turėtume spręsti šias problemas. Tai reiškia, kad mes turime labai ryštingai veikti. Todėl man kyla klausimas, kokia yra situacija valstybėse narėse nes neseniai, e, pavyzdžiui, mes susidūrėme su dideliu pasipriešinimu dėl dirbožėmio apsaugos ir atitinkamo tokių politikų administravimo. Taip pat reikia nepamiršti vandens ūkio gruntinio vandens kiekis nuolat mažėja. Tačiau tuo pačiu matome, kad vis didėja vandens suvartojimas tačiau pamirštame, kad to gruntinis vanduo senka, jo ištekliai neatsistato patys savaime. Taigi mes turime vykdyti atitinkamas politikas ir imtis tam tikrų apsaugos priemonių šioje srityje. Bent jau man tai atrodo tikrai labai svarbu. Visa žemė yra ekosistema ir ta ekosistema nėra kažkaip apribota, neturi kažkokių sienų. Ji yra įtakojama ir CO2 iš metalų, ir šiltnamio dujų. Todėl čia vėlgi dar kartą labai svarbu kalbėti apie dirbožėmio apsaugą ir, ir dirbožėmio administravimą. Čia mes turime kalbėti ne tik apie Europą ir situaciją Europoje, bet ir apie visą pasaulį. Iš tiesų, aš turiu labai daug klausimų, nes kalbant apie valstybių narių e, veiklą, galiu pasakyti, kad man dar labai yra neaišku, ką jos veikia, nes jos dažniausiai priešinasi atitinkamiem teisės aktams. Dėkoju, sako pirmininkas, dirbožėme direktyva yra kaip Lochneso pabaisa, ji visi išnyra, niekas jos nepamiršta. Taigi suteiksiu žodį e, poniai Ma Lindai McKevin. Ačiū labai, dėkoju ir už susitikimo Kopenhagoje, kai mes ten dalyvavoje. dalyvavome, mes suvokėme, kaipgi dirba agentūra ir kaip mes galėtumėm geriausiai pasinauti Europos aplinkos agentūros vykdomą veiklą. Man būtų įdomu, kaip Jūs matote galimybės, kad mūsų komitetas arba komisija galėtų pasinauti agentūros darbu. Jūs neturi, neturite būti tik tai dar viena mokslinių tyrimų įstaiga. Jūs turėtumėt būti kaip įstaiga, kaip agentūra labiau susijusi su mūsų dirbamu darbu. Jau praėjo šeši mėnesiai nuo mūsų susitikimo, galbūt jūs apgalvojate, kaip galėtumėm pagerinti santykių su parlamentu, kad aplinkos, Europos aplinkos agentūra būtų labiau matoma, labiau mm, veiksminga. Čia kalbu ne tik apie aplinkos klausimus, bet ir apie, tarkim, farmakologijos teisės aktus. Aš esu dirbusi su aplinkos teisės aktais, tačiau Niekada ne, Europos aplinkos agentūra nesikreipė ir ne, nesiūlė savo pagalbos ir paramos. Taip pat norėčiau sužinoti, ar komisija naudojasi jūsų darbu. Ar, tarkim, komisija naudojasi jūsų turimą kompetenciją ir žiniomis, ar ieško savo kitų šaltinių, iš kurių galėtų gauti reikiamą informaciją. Galbūt čia yra iš dalies ir mūsų kalta, kad mes štai esame Europos parlamentarai, tačiau nežinome pakankamai, kaip galėtumėm bendrai dirbti ir naudotis jūsų agentūros paslaugomis. Dauguma Europos parlamento narių, čia jau trečia mano kadencija, tačiau aš ir manau daugelis parlamentarų net nežinome, kokių paslaugų mes galėtume iš jūsų tikėtis, į kokias žmonės kreiptis ir kokias paslaugas jūs galite suteikti Europos parlamento nariam. Uh, Mes norėtumėm daugiau žinoti jūsų atliekamas funkcijas. Aš nenoriu, žinoma, sakyti, kad mes trukdytumėm jūs kasdien, tačiau galėtumėt jūs pasakyti, kokią informaciją jūs teikiate komisijai, kodėl jūs manote, kad tai yra svarbu ir taip pat pateikti mums bendrą kontekstą savo darbu. Ačiū, pirmininkas, labai geri klausimai. Paskutinis kalbėtojas, Ačiū, Pirinkė, kalbėsiu trumpai. Visada malonu Jūs matyti, ponė Maglein. Trumpas klausimas, galbūt taip pat susijęs su Linda Maken. Šiame etape mums būtų labai naudinga. Mes žinome, kad e, komisija išleido komunikatą dėl 20 procentų emisijų sumažinimo ir taip pat Kaip, kaip turėtų ES siekti šių tikslų ir kaipgi, kokiais etapais ES sieks šių tikslų? Man kila klausimas, ar tokioje ataskaitoje mes turėtumėm uh, išnagrinėti, koks yra potencialas padidinti mūsų siekius, mūsų tikslus Europos Sąjungos lygmenių. Galbūt mes galime sumažinti 20 procentų misijas, tačiau ką tai, ką tai reiškia valstybėms narėms ir koks yra jų potencialas. Būtų labai naudinga, jeigu rudenį e, Europos aplinkos agentūra pateiktų ataskaitą su tokiais duomenėmis, nes komisija panašu, kad kol kas nelabai nori, nori pateikti tokią ataskaitą. Ačiū, taigi pakankamai daug klausimų. Aš manau, kad esame su jumis susitikę ir anksčiau, ne tik Kopenhagoje. Tačiau kaip ten bebūtų, prašom, laukiame atsakymų. Pirmininkė, taip, jūs esate teisus, leiskite man atsakyti į klausimus dėl sumažinimo Mm, rezultatų turimų, kad ir sumažėjo CO2 emisijomis. Ji šiandien yra paskelbta, pateikia visą perspektyvą, kodėl, kokios yra priežastis dėl sumažėjimo. Kalbama apie elektros energijos šaltinius ES lygmenių ir ten buvo sisteminių struktūrinių pokyčių. Taip pat yra įrodymų mūsų ataskaitoje, kad kai, to, kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Junktinė karalystėje, taip pat Italijoje ir kitose, buvo pereita daugiau prie biologinio kūro. Taigi čia jau naujos tendencijos pasireiškia energetikos sektoriuje, kurios mūsų manimų kriziai pasibaigus neišnyks. Taigi yra geri ženklai energetikos sektoriuje sektorė. Vokietijos elektros e, gamyba taip pat pasikeitė modelis, daugiau brandolinės energijos yra naudojama. Taip pat e, azoto rūkšties gamyboje taip pat yra šiokie tokie pokyčiai teigiama linkme. Ir tai, šioje ataskaitoje yra tam tikri duomenys patikti ir tam tikros rytis, kuriuose mes nemanome, kad pasikeistų rodikliai į blogą, blogą linkmę pasibaigus ekonomikos kriziai. Tai yra, tie pokyčiai bus turbūt stabilus. Taip pat mes galime matyti, kad sviruojant kainoms, degalų kainoms, tai turi irgi tam tikrą poveikį, į kurį reikėtų visą laiką atsižvelgti, vertinant e, duomenis. Taip pat iš šaldimo ir oro kondicionavimo sektoriaus mes galime matyti tam tikrų pokyčių ir tam reikėtų skirti atitinkamą dėmesį. Kalbant apie inovacijas, kas yra iš tiesų visiškai aišku, kad kitose šalise, tai yra JAV ir tam tikrų mastų Vokiet... E, Japonijoje mes matome labai daug inovacijų ir labai daug investuojama tose šalise, o to dėje nėra Europoje. Ir čia reikėtų ypač daug dėmesio skirti, nes finansinė, finansinio nuosmukio, finansinės krizės metu nepakankamai buvo skiriama e, lėšų inovacijoms. Kokie yra sektoriai, kurie atsakingi, turėčiau pasakyti apie žemės ūkį, miestų planavimą. Miestų uh, išsiplėtimas, statybų sektorius ir taip pat žuvininkystės sektorius. Kaip Čia aš apimsiu dar du klausimus, kaip mes bandysime išspręsti šias problemas. Dirbsime labai glaužiai su komisija. Čia jūs kalbėjote ir apie biologinį įvairovę. Kasmet mūsų darbiniai santykiai su komisija gerėja ir dialogė su komisija turime tikrai gerus darbinius santykius ir tai reiškia, kad daugelis ataskaitų, duomenų, informacijų mes apjungiame kartu ir tai yra įrodymai, kuriais remiantis mes galime kurti veiksmingą išteklių valdymų programą, kaip mes galime spręsti biologinės įvairovės nykimo problemas. Ir tas pagrindų, biologinės jūros pagrindų dokumento kūrimo procese taip pat bendradarbiavame su komisija Ir tai buvo mūsų visų bendros pastangos e, pastaraisiais metais, e, pas pastarojom savaitėm 12 savaičių apjungti visą turimą informaciją ir parengti ataskaitą. Toliau klausimas apie sektorius, apie tikslų nustatymą. Su komisijos tarnybomis mes nusprendėme dalinius tikslus iškelti tiems sektoriams, kurie turi esminį poveikį biologiniai įvairoviai. Tie tikslai, žinoma, neišeina iš tų sektorių veiklos, nu, įprastinės veiklos ribų, pavyzdžiui, kalbant apie žuvininkystę. Čia reikėtų kalbėti apie, tarkim, jūrų sektorių, kalbėti ne apie atskiras žuvų rušis, bet apie visas žuvų vėslės, apie, tarkim, plėšrėsią žuvis ir taip toliau. Taip pat kalbėti apie atkūrimą išteklių. Ir mes pripažįstame, kad jūrų aplinkoje mes, tarkim, apie galime sakyti, labai padidėjo mm, tam tikrų rūšių dėl to, kad pasikeitė pusiausvara tarp skirtingų žuvų ir augalų rūšių jūro aplinkoje. Ir kalbant apie sektorinius tikslus, Čia kalbame ne tik apie e, pačias svarbiausias komercinė prasme žuvų rūšis, bet ir apie platesnę rūšių įvairovę. Toliau dėl žemės panaudojimo, dėl žemės panaudojimo keitimo e, žemės ūkio srityje. Dirbamos žemės ir nedirbamos galbūt reikėtų e, keisti, sėjomaną naudoti, keisti paskirtį žemės ir tai galėtų padidinti biologinę įvairovę. Kai kurie tikslai yra nustatyti dabar kartu su mūsų kolegomis komisijoje. Ir čia mes grįžtame prie to kasdieninio mūsų darbo ir kartu su valstybės narėmis mes turime apsvarstyti, kokie galėtų būti daliniai tikslai atskiriuose sektoriuose, tarkim, žemės ūkėje, žuvininkystėje ar miškininkystėje. taip pat apie miestų plėtimasi. Kaip reikėtų saugomas, sritis saugomas teritorijas valdyti. Natūra 2000 teritorijos yra labai svarbios. Ir kai kurios ekosistemos praranda atsparumą nepalankiomis sąlygomis. Ir mums reikia duomenų, skubiai reikia duomenų, Ir dabar, dirbant mūsų agentūrai ir renkant tos duomenys, mes galėsime kur kas greičiau, nereikės laukti penkių, tarkim, metų, e, gauti duomenys apie e, tas sritis, ypač sausumos sritis ir teritorijas, kuriuoms iškilęs pavojus. Ir ta informacija bus žymiai skubiau gaunama ir išplatinama. Taip pat galėsime ir nusatyti tikslus ir juos įgyvendinti. Todėl dėl ište, toliau dėl išteklių veiksmingumo Sugryšiu prie to, kaip reikėtų siekti pokyčių ir koks yra ryšys tarp ekosistemų tarnybų ir tikslų. Daug sprendžiame finansinių aspektų, ekonominių aspektų, vertinimų. Ir šiandien parengėme kitą ataskaitą, kuri vadinasi ekosistemų ekonomika. Tai yra labai svarbus ir įdomus tyrimas. Iš tikrųjų, tokį tyrimą atlikti labai sunku. Čia negalima apibendrinti, čia reikia skirti dėmesį vietos kontekstų, vietos turiniu. Kaip mes e, naudojamės ekosistemų tarnybomis? Beisland e, e, biologinės įvairovės dokumentų, pagrindų dokumente yra patikta lentelė apie ekologinės sistemas, kalbant apie skirtingus gamtinius arealus įvairių rušų ir bandom išskirti tas ekologinės tarnybas, kurioms reikia mūsų pagalbos ir mūsų dėmesio. Kaip anksčiau minėjau, mes bandome išplėsti diskusijas apie išteklių veiksmingumą, gyvenimo ciklo analizę įtraukti, vandens išteklių, sausumos išteklių naudojimą. Ir e, ekologi, ekosistemų tarnybos e, į tuos duomenys atsižvelgia, kuriant uh, ekologišką ekonomiką. Čia reikėtų apžvelgti mokesčius, į vartojimo modelius, į paskatas ir taip pat iniciatyvas kitose, valstybės, kitose valstybėse pasaulyje. Ne visada kaina yra, e, tinkamos kainos nustatymas yra e, geras sprendimas. Pavyzdžiui, buvo atlikta daugybė tyrimų apie vandens kainas, kur buvo užtikrinta ir dėja ne kainos, o užtikrintas vandens tiekimas buvo ta varomoji jėga, kuri skatino vandens tausojimą. Turime apžvelgti geriausią, pažangiausią praktiką ir patirtį visame pasaulyje ir stengtis ją pasinaudoti. Tai tiek kalbant apie išteklius ir tarnybas. Dėl jūrų sektorius. Šį rytą buvo įdomus susitikimas, kalbant apie jūrų aplinką ir apsvarstytos galimybės, kaip plačiau būtų galima svarstyti apie saugomas jūrų teritorijas, pakrantės teritorijas arba tarp tikrus tarptautinių vandenų regionus, kuriuos reikėtų saugoti. Mes turime atsakomybės sritis kurios yra susijusios su tam tikromis konkrečiamis besivystančiomis šalimis. Čia svarbu, kaip mes galime prižiūrėti, stebėti ir saugoti tas jūrų teritorijas. Čia iškyla grėsmė, kad mes nepakankamai žinome nepakankamai turime žinių ir informacijos apie tam tikras teritorijas, kurias reikėtų saugoti. Toliau Life Plus programa. Aš visada norėjau, kad jinai būtų labiau, geriau finansuojama, tačiau reikia išlaikyti pusiausvėrą tarp išteklių veiksmingumo apie ekologišką ekonomiką. Ir toliau dėl biologinės įvairovės rodiklių. Mūsų pozicija labai pagerėjo ir tas sukrėtimas buvo tuomet kai tuo metu komisaras Dimas numatė, kad mes to iškelto tikslo nepasieksime 210 metais, kad neturėsime pakankamai biologinės įvairovės rodiklių, kad jie atspindėtų visus problematiškus klausimus. Per 12 savaičių mes numatėme kelią į priekį ir manome, kad mokslinė bendruomenė ir mes patys turime parengti galutinį rinkinį biologinės įvairovės rodiklių ir tai būtų geras pagrindas, e, kuriuo remiantis galėtumėm dirbti. Dėl švietimo. Aš visiškai sutinku, kad mes galime bent jau Europos lygmenių imtis šviečiamosios veikmos ir tai padėtų biologinės įvarovės saugojimui. Taip pat reikėtų Europos santykių su likusiu pasauliu e, apgalvoti nebūtinai, tai yra susijęs su mokymo programomis. Ir manau, kad Europos aplinkos agentūra turi parengti daugiau pasakojimų, daugiau argumentų, daugiau faktinės medžiagos, e, kad būtų aišku, jog Europos Sąjunga gali nuveikti reikšmingų dalykų, kurie tikrai paliks pėtsaką pasaulio istorijoje ir pasauliniu mastu. Taigi tikrai matau, kad čia galime daug ką nuveikti. Toliau kalbant apie išteklių trūkumus, reikėtų vertinti, kiek mes patys galime remtis savo turimais ištekliais, o kiek ištekliais, kuriuos importuojame iš kitų šaulų, šalių. Yra tarptautinė grupė, kuri svarsto išteklių naudojimo klausimus, tarkim, geležies rūdos ar kitų retesnių metalų naudojimą kurių, tarkim, Europoje trūksta ir mes turime importuoti iš Afrikos ir taip pat nepakankamai perdirbime metalų dėl mm, įvairių iškastinių medžiagų ir mineralinių medžiagų, visa tai yra svarbus klausimai. Yra ryšys tarp žaliavinių medžiagų ir veiksmingą išteklių naudojimą galime užtikrinti ne tik inovacijomis. Čia galėtų ir pakavimo sektorius, e, atliekų tvarkymo sektorius. Čia visi tie dalykai galėtų prisidėti prie veiksmingo išteklių valdymo. Desertek. Čia yra įvairių konkrečių aspektų, tačiau vienas dalykas yra aišku aiškus, kad kiekvienas poveikio vertinimas į jį turėtų įeiti e, ištekliai, varomosios jėgos, taip pat tam tikrų konkrečių medžiagų, tam tikrų išteklių trūkumas, pavyzdžiui, vandens trūkumas ir taip toliau. Apie tai mes kalbėsime ateinančiais mėnesiais ir tai trauksime į savo mm, veiklos programą. Mes atliksime poveikio vertinimą ir panagrinėsime konkrečių išteklių trūkumo problemą. Savo darbo atvarkėje mes turime suteikti prioritetus, reikėtų daugiau dėmesio skirti įgyvendinimo klausimams, kalbėti apie išteklių naudojimo veiksmingumą. Ir čia reikėtų kalbėti ir apie politikos nuoseklumą. Komisija rengia mm, planą, veiklos planą dėl išteklių veiksmingo naudojimo iki 2010 metų. Ekosistemų tarnybos, plačiai kalbant, aš manau, kad viskas, ką iki šiol pasakiau, tarsi patvirtina, kad mes visuomet bandėme šią problemą išryškinti, kad jeigu vienoj vienoje vietoje per daug dėmesio skiriama, per daug saugoti, tarkim, vieną išteklį arba vieną rūšį, tai gali turėti įvykį kitam e, kitai rūšiai. Čia galima kalbėti ir apie dirbos derlingumo atstatymą, ir apie anglies absorbentų naudojimą ir taip toliau. Minus 20 procentų tikslas. Šis rytis yra tikrai labai politiškai svarbi, labai politizuota, jūs visi tai žinote. Mes Šiek tiek komisijoje bandėme dėrėtis, kad tai netaptų pernelyg politizuotų klausimų ir pavojus yra tas, kad galima įvairi, įvairius kelius rinktis tiek nacionalinių, tiek europinių lyg, lyg, lygmenių ir užsibriežti dar didesnius tikslus. Tačiau pirmiausia, žinoma, sprendimas turi būti priimtas politinių lygmenių. Pasaulyje yra įvairių novatoriškų judėjimų, naujų medžiagų, naujų sprendimų. Ir jeigu kažkas nustatys kartelę, mes turime neatsilikti. Ir bet kokia technologija turi būti labai aiški ir sisteminė. Ir mes negalime uh, rizikuoti naujomis technologijomis, turime jas įvertinti iš įvairių labai aspektų, atlikti gilę analizę mm, kiekvienos naujos technologijos, koks gali būti poveikis įvairiems ištekliams e, - vandens, dirbos ir taip toliau. Ir kokie be būtų sumažinimo tikslai, visą laiką reikia įvertinti plačiau tokių išsikeltų tikslų poveikį aplinkai. Taip pat, tarkim, emisijų, priekybos emisijų leidimo sistema, kaip, kokį tai turės poveikį pagrindinių tendencijų pasaulio mastų atžvilgių. Tai tiek, ačiū. Jacqueline McLeod, vielen herzlichen Dank. Dėkoju Jacqueline McLeod už šį pokalbį. Oh. Man atrodo, kad ši diskusija aiškiai parodė, kad aplinkosaugos komiteto nariai labai nori, kad mes nuolat palaikytumėme ryšius. Mes matome, kaip yra sunkiai dirbama Kopenhagoje, kaip yra sunku surinkti visus tos duomenys, kad būtų galima susidaryti bendrą visų problemų vaizdą. Ir aišku, reikia taip pat kalbėti apie sprendimo sprendimo, problemų sprendimo strategijas. Šiandien mes palėtėme tarsi tokias tris didelės temų grupas. Mes kalbėjome apie klimato kaitą, tai yra pati stambiausia tema, toliau biologinė įvairovė yra kita labai svarbi tema ir galiausiai efektyvus išteklių valdymas. Tai yra tokie trys esminiai aspektai ir mes dabar kaip tik balsavome dėl elektrinių, elektroninių dalių, dėl elektroninių atliekų perdirbimo. Ir manau, kad būtent šiuo metu parlamentas ir ir mūsų komitetas daro viską, kad kiek įmanoma daugiau nuveiktų aplinkosaugos rytyje. Taip pat džiaugiuosi ateityje mus pasieksiančiais komisijos komunikatais, na ir aišku, jūsų studija, kuri yra mūsų darbo pagrindas. Dėkoju už tai, kad apsilankėte ir jau iš karto džiaugiuosi jūsų vėlesniais apsilankimais mūsų komitete. Labai ačiū. I would just like to reiterate that um, this is just a very Atsiprašau, vieną praktinį dalyką pamiršau pasakyti. Visuomet turime kolegų komitete, su kuriais galime kalbėtis. Pamuliukite, Johanesai. Mūsų kolega visuomet yra šioje komitete. Ir jeigu turėsite klausimų, galite jį kreiptis. Mes visada stengiamės padėti pranešėjams, e, tenkinti jų poreikius, prašymus Ir jeigu kas nors ne, nes, netitiks mūsų nuomonėse, ar, ar jeigu mes ne, neskubėsim jūsų poreikio patenkinti, iš karto mums apie tai praneškite. Taip pat galime ir telefonu susisiekti. Ir taip pat, žinoma, kviečiu jūs visada į Kopenhagą. Ačiū. <laughs> Partly yes. see them and know them and uh, you encourage us to take. Pirmininkas, mes tą matome dabar su kolega, žinome ir ačiū, kad paraginote su, su, į juos kreiptis. Ačiū. Susitiksime rytoj. Devinta, o dabar posėdis baigtas. Ačiū visiems viso gero.